Colleagues, uh, chair... Kolegos pirmininkė iki šiol netvyko. Jums leidus aš pradėsiu posėdį, papirmininkausiu, kol ponia Greslė ateis. Jau vėluojame 15 minučių, todėl pradėkime pos, popietės posėdžių. Perversmas. Vėl, vers, versiškas, versietiškas perversmas. Vienuoliktas darbo trakės klausimas yra pranešimas apie bendrąją Europos gražinkelio eismo valdymo sistemą. Ar politinis pasirinkimas galų galia taps tikrovę? Audito rūmų narys, kuris pristatys šį pranešimą, šią ataskaitą, yra ponas Balko. Ir sutikėme žodį jam ir to pranešėjai. Pane Balko, prašom. E, Labadiena, ponios ir ponai. Istoriškai Europos šalis parengė savo techninės specifikacijas e, geležinkelių signaliniams sistemoms, kad galėtume sukurti bendrą Europos e, geležinkelio zoną. Tiek pramonė, tiek komisija pradėjo kurti Europos geležinkelių valdymo sistemą RTMS siekdama pakeisti visas esamas nacionalinės signalizavimo sistemas vieną bendrą europinę sistemą. RTMS e, gavo iš ES biudžetą 1,2 milijardo eurų per ankstesnę programavimo laikotarpį ir 2,7 milijardo eurų per, per dabartinį laikotarpį. Mes išnagrinėjome, ar RTMS buvo tinkamai suplanuota, dėkta ir valdoma. Apskritai nustatėme, kad kol kas RTMS dėgymas ES yra mažame ligmenyje yra tokia fragmentuota. Svarbiausia priežastis yra, kad infrastruktūros valdytojai ir įmonės nenori investuoti į brangę įrangą, trūksta tokio verslo panaudojimo pavyzdžių jiems. ES finansavimas gali padengti nedidelę įdėgymo dalį, kainos dalį ir dėl to kyla pavojus, kad 30 metų įgyvendinimo tikslas pagrindiniam tinklui e, kyla grėsmė. Na, be to, dėl planavimo mes nustatėme, kad nepaisant strateginio politinio pasirinkimo naudota vieninga sistema, apskritai nebuvo įvertinti kaštai visą ES pagrindiniam e, visapusiškam visapimančiam tinklui O teisinės prievalės nereiškia, kad nacionalios sistemos bus nustatos naudotos. Naudoti tik viena valstybė narė, kurioje lankėmės e, iki šiol, išardė nacionalinę sistemą, kad įdėktų RTMS kaip vieningą savo tinklo sistemą. Kitose šalise RTMS yra papildoma sistema prie nacionalinių sistemų. 2016 m. pabaigoje tik 8 procentai ES pagrindinio tinklo veikia RTMS. E, taip pat e, riedmenų e, įdėgymas pagal šią sistemą lėtas, tol trūksta koordinavimo tarp bėgių tiesimo ir garvežių sistemų panaudojimo. Todėl mes rekomenduojame, kad komisija ir valstybės narės išanalizuotų, kiek iš viso kainuos ir sutartų dėl realistiškų koordinuotų ir teisėtai e, pri, privalomų tikslų. Kai dėl RTMS e, dėgymo, tai yra vieninga sistema ir yra brangi. Brangi sistema, o naudos iš karto nesimato. Yra problemų dėl RTMS įvairių versijų dermės Nepaisant to, nustatėme, kad tose šalise, kur lankėmės, sistema jau duoda tam tikros naudos infrastruktūros valdytojams ir įmonėms, padidinant jų greitį ir pajėgumus. Todėl mes rekomenduojame, kad komisija ir valstybės narės išanalizuotų finansinius mechanizmus, kaip paremti RTMS be papildomo pasikleidimo ES biudžetu kartu su Europos geležinkelių agentūra ir e, pačiais geležinkeliais Reikėtų išlaikyti specifikacijas, jų nekaitalioti ir panaikinti nedermės. Komisija turėtų įvertinti, ar ERA turi pakankamai išteklių, kad įgyvendintų savo atsakomybę ir atidžiai stebėtų, kaip įgyvendinamas naujas Europos dėgymo planas. Valstybės narės turėtų suderinti savo e, nacionalinius planus ir sinchronizuotų tarp valstybinį įdėgymą. Pagaliau dėl finansavimo mes manome, kad būtinos investicijos, kad visoje sąjungoje veiktų RTMS, pagrindinėme tinkle arba e, bendrame, visame tinkle sudarytų nuo 80 iki 190 milijardų eurų. Palyginkime su skirtų ES finansavimu. 1,2 milijardo 7-13 ir 2,7 milijardo 14-20 metais. Nepaisant šio trūkumo, mes nustatėme, kad net ne visa prieinama ES suma buvo skirta RTMS projektams. Pavyzdžiui, 50 procentų TNT fondų buvo skirta. E, RTMS buvo susigražinti. Atrodo, kad šiuo laikotarpiu CEF lėšos taip pat gali būti sugražintos, nes audito metu Tik tai 50 milijonų iš 689 buvo sumokėta projektams. Mes nustatėme taip pat problemų dėl nepakankamų tikslingumo e, tarp valstybinės ruožuose. Todėl mes rekomenduojame, kad komisija priderintų C finansavimo procedūras su RTMS projektų gyvenimo ciklu ir kartu su valstybinės narėmis e, geriau ir tikslingiau panaudotų tas ribotas ES lėšas. Ačiū. Dabar žodis pranešėjai, ponia Šmit. Dankišin. Labai ačiū. Deja, laikas mus spaudžia, todėl ir mūsų ataskaitos pristatomas tik trumpai. Noriu padėkoti auditorumų nariui Už pristatymą mes dažnai kalbame apie krovinių perkelimą ant bėgių, apie e, CO2 e, išmetimo mažinimą, tačiau dabar turiu atkreipti jūsų dėmesį į politinę valią, kuris lypi už bendros Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos Ataskaita parodo, kad realybė nėra tokia, kokios norėtume. E, numatomos išlaidos daug aukštesnės. Ir panašu, kad komisija prieš priimdama sprendimą sukurti bendrą e, valdymo sistemą nenumatė tinkamo finansavimo arba netgi neįvertino, e, kiek šios sistemos įdėgymas kainuos. Aišku, lau, vienas laukia ne karys, nelabai ką čia galima padaryti. Todėl mano supratimu labai daug kas yra valstybių narių rankose. Bendros Europos geležinkelio eismo valdymo sistemos norime visi. Ir tai nėra tik politinio nesvalios klausimas. Kita, kitas e, svarbus dalykas yra finansavimas. Ir aišku, e, tos išlaidos yra labai didelės. 100 30, kartais 300 tūkstančių eurų kainuoja e, vieno atskiro geležinkelių bėgių atkarpos nutiesimas. Tai yra labai daug. E, ir jo labiau mes nekalbame apie techninę bėgių priežiūrą, e, apie atlyginimus darbuotojams, apie kompensacijas ir taip toliau. Austrijoje ypač mes, pavyzdžiui, susidarėme su problemomis, e, kurdami tą bendrą sistemą. Reikia pabrėžti, kad ši valdymo sistema kuriama dėl sprendimo, e, kurį prieėmė kažkada komisija, e, tačiau uh, tarsi maskuojantis tuo, kad skatinama konkurencija, mažinamas protekcionizmas. Iš ties piknaudžiaujama mokesčių mokėtojų pinigais. Ir aš norėčiau, kad ši padėtis keistusi. Ačiū, e, pirmininkė, atsiprašau, kad e, pavėlavau, ponė Verner. Labai ačiū, ačiū <clears throat> komitetui ir mes džiaugiame šią diskusiją, nes man atrodo pats laikas jau svarstyti RTMS e, geležinkelių sistemą, nes yra pakankamai daug rekomendacijų, įvyko keletas incidentų, įvyko keletas svarbių įvykių ir um, dabar, kai jau patvirtintas geležinkelio dokumentų paketas, nebejotinai labai svarbi, svarbus vaidmuo tenka Europos geležinkelių agentūrai. Mes galų gale jau parengėme aiškius techninius parametrus ir nebereikės daugiau signalizacijos sistemos praėjusiais metais parengtas planas, kuriame aiškiai nurodyta, ką ir per kokius terminus atlikti. Ir maždaug 23 metais apie 40 procentų geležinkelio infrastruktūros jau um, bus atnaujinta ir mes galėsime lengvai važinėti Europą. Komisija kaip o tokia negali viena visko įgyvendinti, todėl labai džiaugiamės, kad mums padeda taryba mums padeda audito rūmai. Pasarbiausias dalykas, kad mums reikia tinkamai bendradarbiauti su pramonės atstovais, kad signalizacijos sistema būtų stabili, kad būtų normaliai atnaujinama. Ir nereikia pamiršti, kad tokios sistemos išlaidos nėra vien tik tai uh, sistemos gamybos išlaidos. Dar būtina užtikrinti, kad sistema būtų saveiki, kad tie patys garvežiai bendroje geležinkelio transporto erdvėje laisvai kirstų sieną ir važiuotų iš valstybės į valstybę. Kitas dalykas, kad valstybės, kurioms, kurios yra geležinkelio bėgių tinklo savininkės turi sutvarkyti visus tos bėgius. Negali būti taip, kad valstybėse narėse egzistuotų skirtingos vėžios sistemos, nes jeigu norime gauti didžiausią ekonominę naudą, tai reikia pereiti prie bendros sistemos. Aišku, finansavimo aspektas labai aktualus ir mes ketiname tęsti finansavimą, nes tai nėra vien tik tai politinis pasirinkimas, tai yra ir praktinis pasirinkimas, jeigu norime, kad sistemos būtų saveikios. Bet to komisija labai aiškiai pasakė ir pramoniai, ir valstybėms narėms, kad turi būti sukurta europinė sistema. Taip, viskas vyksta lietokai, bet jau atgimsta pirmieji pramoniniai projektai ir tai leis tris kartus daugiau nuvažiuoti kilometrų. Ir mes turime tą sistemą būtinai įdėkti. Ačiū. Šis darbo atvarkės punktas baigtas. Periname prie 16 specialiosios ataskaitos kaimo plėtros programavimas. Um, audito rūmų narys ponas Vaicekovskis ir pranešėja ponia Kadenbach. Pirmiausia, žodis ponui Vaicekovskijui. Much, madam. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už galimybę pristatyti trumpai naują specialią ataskaitą, kurią parengė auditorumai. Jį e, vadinasi kaimo plėtros programos, mažiau sudėtingumo ir daugiau dėmesio rezultatams. Tai yra susijęs su ankstesniu mano pasisakymu apie jaunus ūkininkus. Mes kalbėjome apie neveiksmingas išlaidas. Kai kalbame šią temą, veiksmingos išlaidos Kad turėtume veiksmingas išlaidas, reikia gero programavimo. O programavimo procesas buvo audituotas 12 nacionalinių ir regioninių programų ir kokios yra svarbiausios mūsų audito išvados. Kaimo plėtros programos yra per didelės, per ilgos, per vėlyvos ir per mažai orientuotos į rezultatus. Jos per didelis, nes per paskutinį programavimo laikotarpį 14-20 metais jos yra du kartus didesnės negu anksčiau. Didžiausia nacionalinė programa, Graikijos būtent programa, yra 1200 puslapio apimties. Prieš tai jis apėmė 600 puslapius. Dauguma programų yra beveik dvigubai didesnės. Europos komisija per daug reikalauja iš valstybių narių. Tai yra didelė problema, nes yra daug įdomių duomenų, bet galbūt jie įdomus akademikams, mokslininkams, akademiniai diskusijai, bet ūkininkams e, jie nėra reikalingi. Per ilgos programos yra dėl to taip pat, kad e, tikrin, e, tvirtinimo procedūra yra per ilga. Dauguma programų buvo patvirtintos 2015 metų pabaigoje. Antraisiais, antrųjų metų pabaigoje jau prasidėjus finansiniam laik, program, laikotarpiui. Na, programos pradėtos vykdyti praktiškai 2016 metais per auditą, 2017 metais išlaidų vykdymo pažanga buvo tik tai 10 procentų. Prasidėjus jau ketvirtiems e, finansinės programos metams. Tik 10 procentų lėšų buvo išleistas. Mažiau negu prieš 7 metus. Tuo metu buvo 17 procentų, dabar tik 10 procentų. Problema yra ta, kad pradedame planuoti bendrosios žemės ūkio politikos ateitį ir kaimo plėtros programas. Neturėdami ankstesnių išlaidų įvertinimo, tai yra problema. Paskutinį kartą <clears throat> pirmieji pasiūlymai dėl kaimo plėtros fondo konstrukcijos buvo pristatyti 2011 metais per laikotarpio peržiūrą prieš laikotarpio peržiūrą 12 metais. Dabar situacija panaši. Kitais metais pradėsime politinę diskusiją dėl žem, bendrosios žemės ūkio politikos ateities, bet dar neturime ankstesnio laikotarpio išlaidų įvertinimo. Nes tos išlaidos 2017 metų pradžioje sudarė tik 10 procentų ir per mažai orientuota viskas į rezultatus Ataskaita apie jaunų e, ūkininkų remimą e, aiškiai tai rodo. Duodame pinigų, jos išleidžiame, e, bet neturime išmatuotinų rezultatų tos paramos 200 tūkstančių ūkininkų. Nėra atsakymo į klausimą, koks buvo tokio finansavimo poveikis. E, kartų kaitai ūkininkų tarpe. Tai yra tipiškas atvejs. Apskritai, kaimo plėtros programos nėra orientuotos, nepakankamai orientuotos į rezultatus. Na ir kokia rekomendacija, kaip ir pavadinime, mažiau sveitingumo, daugiau dėmenio, dėmesio rezultatams, supaprastinimas ir daugiau orientacijos rezultatą. Ačiū. Dank, da Labai ačiū. Manau, kad prie šios temos dar grįšime, todėl šiandien nenumatytos ilgesnės diskusijos žodis pranešėjai. Šiandien jau buvo e, kalbėta apie jaunuosius ūkininkus ir aš taip pat pabrėžiau ir dabar pasikartosiu, jei norime ateityje e, tikslingų apčiuopiamų rezultatų, tai tikrai turėtume persvarstyti tas ataskaitas, išsinagrinėti praeities klaidas, negalime planuoti į priekį, nepažiūrėję, e, kas buvo. Jūs minėjote apie 10 procentų ir 17 procentų ankstesnių laikotarpių. Iš ties, uh, Aš manau, e, kad pabandysiu parengti darbinį dokumentą, kuris leis atsispirti ir galbūt galėsime čia komitete padiskutuoti įsameu. Būtų, aišku, protinga, kad ir komisijos narys dalyvautų. Ačiū. Tai ir pabandysime šį darbo atvarkės punktą taip pat baigiame. Priminsiu, kad čia buvo trumpi ataskaitų pristatymai ir pereikime prie kito. Ne, vis dėlto komisijos atstovas paprašė žodžio, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, ponas Milašefas, kaimo plėtros direktorato vadovas. Um, kągi, gerbėmėjai, ponios ir ponai, noriu Jums padėkoti kad suteikėte galimybę pasisakyti, atsižvelgiant į specialiąją auditorumo ataskaitą, kuriai komisija pritarė ir mes sutinkame su visomis mums skirtomis rekomendacijomis. Nors kai kuriais atvejais po, tik po 20 metų mes, kai priimsime teisėkoros aktus, galėsime <clears throat> atsižvelgti rekomendacijas. Dabar mes pradėjome BŽUP su paprastinimo darbą ir dabar žiūrime, kaip galima būtų geriau sutvarkyti paramą, kaip tai itin rekomenduoja audito rūmai. Taip mes suprantame, kad teisin, teisėkuros darbas užtrunka ir komisija labai stengiasi, kad programų tvirtinimas užimtų minimalų laiką. Maždaug dabar tai užima 20 mėnesių, palyginti su ankstesnių programavimo laikotarpiu, kai tvirtinimas trukdavo iki 34 mėnesių. 90,5 procento metinių skirtų išteklių jau panaudota ir tai yra vienas aukščiausių rodiklių. Uh, Ypač jeigu turėsime galvoje, kad visą tai sudaro 42 procentus ir viešųjų išlaidų. Mes esame nusistatę strateginius prioritetus ir tokiu būdu prisidedame prie atskiros europinės programos užtikrinančios pažangų ir tvarų augimą. Dokumentai, kurie rengiami, yra pakankamai suderinami dėka labai gero mūsų ir valstybių narių atitinkamų tarnybų bendradarbiavimo. Beje, turiu pasakyti, kad tas bendras darbas duoda daug naudos ne tik įgyvendinant projektus, bet vėliau ir kontroliuojant, kaip, kokiu rezultatu pasiekta. Yra nuolatos peržiūrima kontrolės ir stebėsenos sistema nustatyti labai griežti ataskaitų teikimo reikalavimai, bet suteikiama daugiau lankstumo siekiant politinių tikslų bei užsimant veiklą ir um, imantis papildomų priemonių. Didžiausias dėmesys yra skiriamas tam, kad veikla būtų orientuota aiškius praktinius rezultatus ir užtikrinta sinergija tarp įvairių sričių. Todėl veiklos rezultatų stebėsena ir vertinimas yra labai uh, gera priemonė. Be to, uh, mums malonu pasakyti, kad mes tikrai vertiname tos bendros vertinimo rodiklių sistemos atsiradimą. Ji leidžia pakankamai gerai viską įvertinti, bet tik tuo atveju, jeigu valstybės narės atsiunčia patikimus ir palyginamus duomenis. Ir mes, ponė pirmininkė, nebejotinai šiuo klausimu esame pasirengę diskutuoti ir toliau, kad galėtume aptarti įvairias detalės. Labai ačiū, tačiau baiminosi, kad jums dar teks e, pas mus apsilankyti. Iš ties šiandien vyko tik trumpas e, paskeltų specialių ataskaitų pristatymas. Noriu dar kartą padėkoti komisijos atstovams ir audito rūmų e, nariui, kad atvykote. O dabar kitas darbo atvarkės punktas. Noriu pasveikinti komisijos narį Günterį Oettingerį um, Europos kovos su sukčiavimo tarnybos OLAF reglamento e, įvertinimo ataskaita. Tikiuosi, kad supažindinsite mus su visu tyrimu. E, taip pat noriu pasveikinti atvykusį Olafo priežiūros komiteto atstovą, dėja rengiant nuomonę negalėjome niekaip pasisakyti, taip pat e, sveikinu poną Janą e, Mulderį, kuris yra Bėsenos komiteto atstovas. Pirmiausia, ponui Oettingeriui žodis. Pone pirmininkė, gerbiamas pirmininkė Mulderį, e, ponios ir ponai. Komisijai šis uždavinys buvo ypatingai svarbus. Mes norėjome apsaugoti ES finansinių interesų um, panaudojimą. Ir čia galima išvelgti tiek vidaus, tiek išorės dimenciją. Visi sprendimai, kurie susijęs su e, finansais, e, yra vertintini e, iš vidinės perspektyvos, tačiau turime matyti ir e, kokį poveikį finansuojamos programos e, daro e, švietimui, infrastruktūrai ir kitoms rytims. Tai yra ta išorės dimensija. Šių metų Liepos mėnesį buvo priimta direktyva dėl baudžiamųjų veiksmų nustačius uh, sukčiavimą e, piknaudžiaujant ES e, lėšomis. Noriu padėkoti šio komiteto nariams. E, drauge mums pavyko pasiekti puikių teisėkoros rezultatų. Aš manau, kad vien tai, kad buvo iš, įtrauktas į direktyvos galiojimo sritį uh, E, pridėtinės vertės mokestis jau yra didelis pasiekimas. Spalio mėnesį taryba e, susidarė dėl e, glaudesnio bendradarbiavimo tarp 20 valstybių narių EPA grupėje, EPA formatu. Anksčiau šioje grupėje dalyvavo 17-18 narių, dabar susitarė 18 valstybių narių. Mes manome, jog tai puikus žingsnis, startas siekiant, kad prie šios grupės bandolio prisijungtų ir visos likusios valstybės narės. Komisijos narė Jurova ir aš imsimės visų įmanomų priemonių, kad EPO kaip galima greičiau pradėtų savo veiklą. Mes tikimės, e, kad tai įvyks 2020 metais ir tikimės, kad vėliausiai nuo 2021 metų sausio pirmosios dienos ES prokuratūra jau galės imtis veiksmų vertindama sekantį finansinio programavimo laikotarpį. Norėdami stiprinti ES piliečių pasitikėjimą ES struktūromis, privaloma kovoti prieš sukčiavimą. E, tai labai svarbi mūsų užduotis. Turime išsaugoti turimimus finansinius išteklius, e, turime stiprinti pasitikėjimą ES. Todėl tas aukštesnis tikslas teikti vienodą apsaugą ES biudžetui turi likti mums akise ir Olaf vaidmuo čia yra kertinis. EPO jokių būdų nekonkuruoja su Olafu šios institucijos papildo vieną kitą. Mes imsimės visko, kad Olaf dirbtų pakankamai darbuotojų ir um, OLAF funkcijos būtų tinkamai atliekamos visose valstybėse narėse, 28 ir ateityje 27. Manau, kad Europos kovos su sukčiavimo tarnybos istoriją galėtume vertinti kaip sėkmės istoriją. E, siekiame reformuoti šią tarnybą, tai turėtų įvykti iki 2020 metų, patobulinsime ataskaitų tiekimo metodologiją, sustiprinsime e, tarnybos e, darbų nepriklausomybę ir tikimės, kad 2020 metais po daugiamečių tarp institucinių diskusijų pagaliau e, susitarsime dėl tarnybos reformos. Šiandien žvelgiame į ateitį, tikriname, kiek veiksmingi kovos su sukčiavimo instrumentai. Komisija šių metų spalio antrą dieną kaip tai numatyta mūsų reglamento 19 straipsnėje, pateikė e, šio reglamento įgyvendinimo ataskaita. E, buvo ši ataskaita pristatyta praktiškai tą pačią dieną ir Europos parlamentui. Ir Noriu pabrėžti, kad mes rėmėmės pono Mulderio, tai yra priežiūros komiteto pateikta nuomonė ir ją taip pat e, perdavėme jums. Noriu padėkoti priežiūros komitetui už rūpestingai parengtą nuomonę. E, manau, kad ji puikiai papildys taryboje ir parlamente vykstančius darbus. Kalbame apie reglamentą 883 2013 e, metų. E, įgyvendinant šį reglamentą pasiekėme puikių rezultatų. 2013 metais e, jūs e, pas, pateikėte pakeitimus, kurie iš esmės patobulino e, tarnybos darbą tiek bendradarbiaujant su partneriais, tiek buvo reformuoti ir kai kurie e, darbo metodai ir procedūros. Dabar daug paprasčiau ir greičiau atliekami tyrimai. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba tapo stipriu žaidėju. Mes ieškome sinerginių efektų bendradarbiaudami su institucijomis, bandydami išvengti funkcijų dubliavimuose. O įsteigus priežiūros komitetą mes tapome dar stipresni. Olaf dabar atsakinga už mokestinius sukčiavimus. Manau, kad siekdami užtikrinti, kad panaudojant ES biudžeto lėšas neliktų sukčiavimo atveju, turime dirbti dar efektyviau. Aš manau, kad mes pasistumėjome į priekį gyvendinami šį reglamentą ir dabartinę situaciją nuolat tobuliname. Kai Olaf susiduria su nusikalstama veika, kuri likščiol e, buvo tyriama tik valstybių narių lygmenių, tai dabar Olaf e, išliks tą centrinę tarnybą, kuri galės tirti administraciją administracinio sukčiavimo atvejus ir pareikalauti e, gražinti skirtas lėšas, nustačius tokio sukčiavimo atvejus. Turime nepamiršti, ko siekiame reglamentu 883. E, dar kitais metais mes ketiname e, pateikti naują dviejų pakopų planą. Mes turime omenyje, kad artėja nauji Europos parlamento rinkimai ir iki 19 metų ši Europos parlamento kadencija baigsis. Taigi, atsižvelgdami į tas kintančias aplinkybės, mes norime pateikti keletą pasiūlymų, kurie leis dar labiau patobulinti OLAF tarnybos darbą. Jau dabar mes žadame jums pateikti dar didesnių ambicijų reformų projektą, kurį įgyvendinus Europos kovos su sukčiavimo tarnyba ir priežiūros komitetas dirbs dar efektyviau. Vienas svarbių prioritetų bus ryšys tarp priežiūros komiteto ir sukčiavimo tarnybos Mes sieksime, kad šios tarnybos e, bendradarbiautų, kad būtų išvengta e, funkcijų dubliavimuose. Olafo tarnybos e, skirtingose skyriuose atliekama specifinė veikla, specifiniai tyrimai ir nuo šiol um, naujai numatytos tyrimų specializacijos e, bus e, dar efektyvesnės. E, tarnyba dabar gaus tas priemonės, kurios jai yra reikalingos ir aš atsižvelgdamas į priežiūros komiteto pateiktą nuomonę, džiugiai galiu pasakyti, kad priežiūros komiteto rekomendacijos ir mūsų vizija sutampa. Manau, kad e, mes tikrai atsižvelgsime į jūsų pateiktus pasiūlymus. O konkrečiai kalbant, reikėtų siekti nuosekliai taikyti tyrimo priemonės visose valstybėse narėse turime siekti, kad panašus apsaugos lygis būtų suteiktas visose ES šalyse. Likščiau būta skirtumų, kaip OLAF tarnyba gali atlikti tyrimus skirtingose šalyse. Kartais Įtariama veikla galėjo būti e, tik apribota, kai kuriais atvejais sustabdyta. Dabar siekiame vienodos, vieningos bendros sistemos, kuri vienodai galiotų visose e, sąjungos valstybėse ir e, kuria būtų sukurtas vienodas apsaugos lygis. Be to, ypač PVM sukčiavimo atveju, e, atvejais norėtume, kad e, mūsų kompetencija būtų išplėsta, juo labiau, kad mes nustatėme, kad grubaus e, PVM sukčiavimo atvejais Olaf galėtų ženkliai prisidėti prie tokių nusikalstamų veikų išaiškinimo. Ir mes tikimės, kad reformuojamas reglamentas mums suteiks tinkamus įrankius. Kalbant apie finansinius nusikaltimus e, susijusius su bankais, bankų srautais, mums reikalinga prieiga prie banko, bankų turimos informacijos. Pakeitus teisinį pagrindą, mano supratimu, Olaf galės atlikti dar svarbesnį vaidmenį, svaresnį vaidmenį, e, apsaugodamas uh, ES finansinius interesus. Taip pat e, mūsų tarnyba galėtų siekti ir sukčiaujant panaudotų finansinių lėšų gražinimo į ES biudžetą. Ir pagaliau baigdamas e, noriu pabrėžti, kad ponas Mulderis ir jo kolegos e, kalbėjo apie vienodus e, Olafo tyrimų kontrolės ir procedūrų mechanizmus. Mes nenustatėme, kad e, pagal dabar kad dabar turimi e, Olafo tyrimo instrumentai ir priemonės nėra pakankami. Tačiau būsimas bendradarbiavimas e, tarp Olafo ir IPA yra e, pageidautinas. Manau, kad abi institucijos turėtų dirbti vienodomis teisėmis. Olaf gali pradėti tyrimus savo iniciatyvą arba bendradarbiaujamas su EPO. Ir nebūtinai e, pradėtas tyrimas visą laiką taps nusikalstamos veikos tyrimu. Komisija likščiau nepateikė jokių esminių pakeitimų dėl proceso e, teisių e, garantijų, tačiau tikimės, kad šie pakeitimai ar pasiūlymai bus pateikti iki kitų metų pabaigos. Kalbant apie Olafo valdymą, ir e, ruošiantis e, antrajam reformų etapui labai svarbu e, keistis informaciją apie EPO ir OLAF taikomas procedūras. Man labai svarbi reglamento 883 13 metų reforma. Juo labiau, kad e, nesena patirtis parodė, kad jau keturis metus galiojantis reglamentas gali būti tobulinamas ir toliau, kad OLAF e, bendradarbiavimas su EPO vyktų um, sklandžiai ir teisėtai remiantis e, solidžiu teisiniu pagrindu. Tikimės, e, kad e, reglamentą reformuoti mums pavyks e, dar iki kitų Europos parlamento rinkimų. Labai ačiū, noriu padėkoti už vertinimo ataskaitos pristatymą, o dabar noriu suteikti žodį OLAF priežiūros komiteto atstovui, kad jis pasisakytų apie įvertinimo ataskaitą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijai. Aš, kaip žinote, dirbu priežiūros komitete, mes parengėme savo ataskaitą ir iki spalio antros dienos turėjome pateikti savo vertinimus bei rekomendacijas. Mes visą tai padarėme spalio 7 dieną. Komitetas, kuris turėjo atlikti vertinimą. Iki vertinimo laiko veikia tik 8 mėnesius. Ir turiu pasakyti, kad 8 mėnesiai tai nedidelis laiko tarpas ir jo nepakanka, kad rimtai įvertintume Olafo darbą. Todėl kai kuriais atvejais e, mes tiesiog e, e, <clears throat> išdėstėme savo įspūdžius. Jeigu kalbame apie Olafo nepriklausomybę, taip pat svarbiausias dalykas, tai e, mes tą nepriklausomumą turime visokiojopai ginti. Todėl e, buvo labai keista pastebėti, kad e, komisija e, priėmė sprendimą panaikinti direktorato, e, e, Olafo direktoriaus imunitetą, nepasikonsultavusi su mūsų priežiūros komitetu. Tai mus gerokai nustebino. Aš dar grįšiu prie to komisijos sprendimo. Ir labai svarbu, kad būtų aiškiai nustatytos atsakomybės ribos, kad uh, su EPO nebūtų konkuruojama, o kad su Europos prokuratūra būtų tinkamai bendradarbiaujama. Mano kolega Elena Fasenda e, pristatė ataskaitą, nurodė svarbiausius dalykus, bet galiu pasakyti vieną, kad mūsų ataskaitoje, ataskaitos pagrindinė mintis tokia, ne generalinis direktorius turi spręsti, kokią informaciją reikia teikti mūsų komitetui. Mes turime teisę gauti visą informaciją ir mūsų prieigos prie informacijos teisė negali būti rimojama. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Nereikia ieškoti informacijos, jūs turite gauti informaciją. O jeigu jūs paskaitysite ataskaitą, kuri publikuojama jau šeštus ar penktus metus, tai visose penkiose ir šešiose ataskaitose pamatysite, kad svarbiausias dalykas yra būtent prieiga prie informacijos. O dabar suteiksiu žodį savo kolegė Elena Fasenda, kuri sklančia portugalų kalba jums paaiškins visas detalės. Prašom. Ačiū pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, komisija. Kaip ką tik paminėjo mūsų komiteto pirmininkas, mūsų komitetas gyvuoja neseniai ir mes neabejotinai prisidėjome prie nuomonės rengimo, tačiau dirbame vos aštuonis mėnesius. Aišku, mes manome, kad mūsų atliekamas darbas ir šis darbas konkrečiai yra esminės svarbos, nes mes tengiamės įvertinti, kaip dirba Olafas, kaip veikia komitetas, kuris yra Olafo dalis. Mes pasistengiame taip pat įvertinti įvairiausius veiksnius, kurie nebejotinai priklauso priežiūros komiteto kaip savarankiškai veikiančios institucijos kompetencijos sričiai. Ir vienas iš tų dalykų yra tai, kad mes turime įvertinti Olafo veiklą, kaip Olafas vykdo tyrimus. Bei, be kitako, užtikrinti, kad um, nepažeidžiamos nekino teisės kai vykdomas tyrimas. Kitaip sakant, kad pavyzdžiui laikomasi e, tyrimo vykdymui nustatytų terminų ir taip toliau. Tai yra svarbus dalykai, nes yra ne tik teisė, bet taip pat ir pareigos. Ir būtent vadovaujantis tokiais principais komitetas parengė savo ataskaitą. Pirmiausia, kreipdamas dėmesio į prioritetinius uždavinius ir mes įskyrėme penkis svarbius dalykus. Tai yra tyrimas, priežiūra, pagrindinių laisvių ir teisų apsauga, santykis Olafos su Europos Sąjungos prokuratūra ir kaip <clears throat> visą tai vyksta. Dabar apie tyrimus. Kilo štai koks klausimas, o kokiamis naujomis teisinėmis priemonėmis Olaf gali pasinaudoti pagal 883 reglamentą. Ar tų priemonių pakanka, kad Olafas galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas apsaugoti ES finansinius ir jos piliečių interesus? Kitas klausimas, o kaipgi kontrolė, kaip priežiūra? Taip pat bandėme įsiaiškinti, ar pagal naująjį reglamentą Olafo savarankiškumas, nepriklausomybė sustiprėjo. Ar priežiūros institucijos, kurios vykdo priežiūrą, nesusilpnino Olafo galių? Ar pakankamai užtikrinta Olavo nepriklausomybė, kad institucija galėtų veikti savarankiškai ir skaidriai. Na ir aišku, mes bandėme panalizuoti, kokios yra priemonės leidžiančios sustiprinti Olafo kaip tyrimų institucijos pajėgumus. Dabar apie keletą žodžių apie pagrindinių teisų apsaugą ir procedūrinius saugiklius. Analizuodami e, šios du dalykus e, mes aiškinomės, ar jų pakanka, ar tinkamai yra tos priemonės naudojamos, o ateities perspektyvos požiūriu bandėme įsiaiškinti, ar, EPO, ar dėl EPO nereikės dar kartą peržiūrėti reglamento. Ar o, taip pat bandėme panalizuoti, ar Olafas bus pajėgus dirbti dviem kryptim. Viena vertus, dalį uždavinių nustato komisija, kita vertus, um, Olafo darbą pakeis ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra. Mes labai daug aspektų išanalizavome ir prieėmė išvados, kad reglamente turi būti labai aiškiai suformuluotos nuostatos, taikytinos bet kuriais atvejais. Taip pat prieėmė išvados, kad pati vidaus sandora turi būti labai aiški. Komitetas nebijotinai gina nuomonę, kad Olofas turi būti pajėgus savarankiškai veikti pagal nustatytą procedūrą. Aišku, yra reglamento straipsniai reglamentuojantis, kaip turi vykti tyrimas, Tačiau kyla klausimas, ar pats direktorius gali patvirtinti kažkokias gairias ir rekomendacijas skirtas tyrėjams. Nes tokiu būdu direktorius įgaun, įgyja labai plačią galimybę veikti savo nuožiūrą. Todėl mes analizavome, kaip plačiai nustatyta direktoriaus kompetencijos sritis. Visų yra 28 straipsniai, bet jų sąrašas nuolatos ilgėja. Todėl reikėtų peržiūrėti juos visus ir e, kodifikuoti labiau, nes pernelyg ilgas e, reglamentuojančių detalių sąrašas nebejotinai nesuteikia teisinio aiškumo, kyla grėsmė pačiai veiklai ir um, nepadeda tinkamai naudoti procedūrinių saugiklių. Todėl galbūt reiktų galvoti apie tai, kad um, gausa, gausa taisyklių būtų pravartu pakeisti aiškių kelių straipsnių formuluotamas. Tiesiog skyrius, kuris yra atsakingas už um, stebėseną po tyrimo baigties, be kita ko yra atsakingas už teisėtumo kontrolę. Ir tai iš esmės reiškia, kad vykdant, kai Olofas vykdo veiklą, tam, kad ją galėtų tinkamai veikti, Olofas pasitelkia į pagalbą ekspertus ir taip užtikrina tyrimo aukštesnę kokybę ir Nereikia pamiršti, kad teisėkuros institucijos yra nurodžios, kokiuose srityse Olafas gali atlikti tyrimus. Tai yra ir sukčiavimai, muitinė ir taip toliau. Bet e, kyla struktūrinis klausimas mūsų galva. Nes būtent um, svarbu užtikrinti Olafo nepriklausomybę. Ir kai tik tai prasideda tyrimas, direktorius e, turi priimti atitinkamus sprendimus ir būtina užtikrinti, kad jis tos sprendimus priimtų sava, savo nuožiūrą, savo diskreciją, kad jam nebūtų daroma įtakos, o priežiūros komitetas tai turi stebėti. Aišku, turi būti pateikti priežiūros komitetai ir argumentai prieimus vienokį ar kitokį sprendimą. Aš manau, kad pavyzdžiui e, daug svarbiau yra nesprendimas pradėti tyrimą, o ne vykdyti tyrimo. O kalbant apie tyrimo trukmę, tai mes manome, kad yra pakankamai priemonių, bet jas būtina ateityje tobulinti. Dar reikia pagalvoti apie štai ką. Visi žinome, kad vykdant tyrimą svarbiausi vaidmenį vaidina duomenų analizė ir tvarkymas. Todėl reikia galvoti, o kuo vadovaujantis yra tvarkomi duomenės. Ir jeigu mes norime gerai suvokti, ką rodo a, tyrimo rezultatai, turime a, sutvarkyti duomenų analizę. A, Tyrimo trukmė. Aišku, yra praktinių vairiausių detalių, bet tyrimas a, turi būti baigtas per a, pagristą laikotarpį, a, kuris a, apibrėžiamas atsižvelgiant į bylos ir paties tyrimo sudėtingumą. Nes tyr, bet tyrimą galima pradėti tik tada, jeigu yra surinkta visa informacija, kaip teisingai pastebėjo mūsų pirmininkė. Todėl galbūt reikėtų peržiūrėti šiuo metu galiojančias nuostatas, pagal kurias informacija teikiama ir priežiūros komitetui bei kita ko. Dabar apie tyrimo baigti, atliekamų tyrimų baigti. Baigiant tyrimą turi būti įmanoma nustatyti kiek efektyvus tas tyrimas. 50 tyrimų atveju buvo imtasi tolesnių veiksmų, buvo a, pradėtas baudžiamasis persekiojimas, bet aišku, turėjo būti pateikta pakankamai argumentų perduoti klausimą teismui. Mūsų įsitikinimo aksantė patikrinimai dėl informacijos patikimumo ir perdavimo nacionalinėms institucijoms yra svarbus. Ir e, padalinys, kuris atsakingas už tokią informaciją, turėtų visaverčiai dalyvauti bendrame informacijos perdavimo procese. Be to, generalinis direktorius privalėtų gauti visą reikalingą informaciją, kad jos pagrindų galėtų priimti sprendimus. Atlikus kiekvieną tyrimą rengiama ataskaita. Teisę susipažinti su ataskaita turi turėti visi, kam tai būtina. Dar pirmininkė reikia atkreipti dėmesį į tai, kad, kaip jau sakiau, mes turime gauti visą informaciją, kad galėtume vykdyti savo kaip priežiūros komiteto funkcijas ir Olafas privalo atsakyti į priežiūros komiteto pateiktus klausimus. Olafas negali tiesiog nereaguoti, nes komitetas negalės atlikti savo darbo, savo funkcijų. O mums labai aktualu, kad būtų užtikrintas deramas darbo testinumas. Taip, sekretoriatas mums teikia informacijos. Pirminį ir, kaip jau sakiau, generalinis direktorius. Yra labai svarbus asmuo. Belgijos institucijos tyrė generalinio direktoriaus pokalbius telefonu. Ir mes kelime klausimą, kaip taip galėjo nutikti ir kaip būtų galima ateityje išvengti tokių nemalonių incidentų. Todėl, manyčiau, reikėtų pažiūrėti, peržiūrėti a, vidaus kontrolės nuostatas. Ir mano galva būtina vengti panašių situacijų ateityje. O tai galime padaryti tik užtikrinant tinkamą kontrolės mechanizmą, ir tiesminės peržiūros mechanizmas turi būti gerai sutvarkytas ir užtikrinantis teismų veikimo savarankiškumą. Galų gale egzistuoja pamatinės teisės. kurių negalima pažeisti vykdant tyrimą. Ir galiausiai, jeigu galvojame apie ateitį, ir koks bus OLAF bei Europos prokuratūros santykis. O šį klausimą dar praėjusiu metu spalį kėlėme. Noriu pasakyti vieną, kad išeities taškų turėtų tapti pagrindinis dalykas. Ar re reglamentas labai plačiai EPO leis kištis į Olafo darbą ir įtraukti Olafą į savo vykdomus tyrimus. Ar Olafas turės pakankamą savarankiškumą veikti? Mes manome, kad abi institucijos turėtų turėti galimybę gerai funkcionuoti. Todėl Ypač aktualu, kad apie institucijų kompetencijos rytis būtų aiškiai apibriešta. Mes mielai prie šio darbo prisidėsime, kad būtų pasiekti mūsų numatyti tikslai. Dar vienas įdomus klausimas, ar Olafo darbo krūviai išauks ateityje, nes faktiškai Olafas turės įvertinti visas teisinės procedūras prieš perdedant informaciją ir bylas kaip po tokias Europos prokuratūrai. Greičiausiai Viskas veiks dviem kanalais. Pirmiausia, Olafas gaus informaciją apie teisinės procedūras ir jeigu ir gali būti, kad Olafas priims sprendimą uh, nepradėti teisinės procedūros. Įmanomas ir kitas variantas. Olafui gali būti patikėta papildoma. Papildomos funkcijos panašios į teisminės funkcijas, bet tą galės padaryti tik tai Europos prokuratura. Vienai par kitai, Olafas turi turėti galimybę dirbti tose sritise ateityje, kurios nepatenka į Europos prokuratūros kompetencijos rytį. Vienai par kitaip. Esminis klausimas yra štai koks. Ar nereikėtų išplėsti Olafo kompetencijos srities? Visas mūsų, visa mūsų analizė parodo, kad priežiūros komitetas dar turi ką veikti Bet svarbiausia, kad priežiūros komitetui būtų teikiama pakankamai geros informacijos, kad jis galėtų vykdyti savo funkcijas. Labai ačiū, kad pristatėte nuomonę. O e, dabar ant mūsų stalo kai kas, kas e, įdomu, tačiau galbūt kiek trikdo e, priežiūros e, komitetas labai atidžiai išanalizavo įvertinimo ataskaitą ir mm, prieimė sprendimą, kad e, reikalingos nuodugnios reformos, tačiau iškyla dabar klausimas, ką darysime. Jei panagrinėsime prokuratūros reglamentą, tai apie 120 straipsnių ten bus ir lyginant su šiuo reglamentu, OLAF tarnybos reglamentas e, turi tik 14 straipsnelių, tai tarsi net nekonkuruoja. Ir turint omenyje, kad OLAF funkcijos yra labai svarbios, todėl e, turime susitarti, ar neturėtume ambicingiau pažiūrėti į e, Olafo reformą. Aš būčiau gal tikėjusis, kad e, būtų galima analizuoti dar giliau ir turėtume atrasti savyje drąsos taip reformuoti OLAF tarnybą, kad funkcijos išliktų labai aiškios. Dabar save galime įsivaizduoti kaip e, lietkalnio viršūnėlės. Iš pirmo žvilgsnio galime pasakyti, kad mums nepatinka tai, ką matome, tačiau e, po vandeniu slypi dar daugiau. Ir dabar tie pateikti faktai mums, aišku, visiškai nepatinka. Juo labiau, e, kad panašu, kad plaukdami tais politikos vandenimis susidursime su dar keliais e, lietkalniais, jų bus daugiau nei, jų bus daugiau nei mes tikimės. Turime kalbėti apie problemas, kurios yra. E, EPO didžiausia problema yra patikrinimai, kurių neturi OLAF. Iškilo klausimas dėl priežiūros komiteto kontrolės funkcijų. Dešimtame įvertinimo ataskaitos puslapyje parašyta, kad e, kai kuriais atvejais trūkstant duomenų neim, neįmanoma e, padaryti tinkamų išvadų, kaip yra įgyvendinamas reglamentas. E, Taigi, aš manau, kad turime atrasti drąsos pareikalauti kai kurių duomenų. Taip pat turime nuodugniau ištirti, kaip dirba OLAF tarnyba. Pone komisijos nariai, aš nežinau, ar šties e, OLAF yra sėkmės istorija. Ar galime tarnybos sėkmę matuoti pagal baigtus tyrimus? Ar reikėtų ją matuoti pagal tai, kaip įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos? 50-60 procentų visų tyrimų yra baigta. 12 metai buvo 31, 31 procentas, o 13 e, metais taip pat buvo prasti metai, vertinant grinai statistiką. Taigi šie skaičiai rodo, kad Olafas vis dėlto nėra mm, tokia sėkmės istorija, kaip komisijos narys čia pristatė. Kitas klausimas, ar numat, reglamente numatytos kontrolės funkcijos, e, patikrinimai ir tyrimai yra pakankamos priemonės tinkamai veikti. Mm Dar vienas klausimas - prieiga prie banko e, duomen, bankų duomenų. Ta prieiga taip pat yra ribota, o kartais e, finansiniai duomenys be galo svarbus priimant e, galutinius sprendimus. Kai kuriuose procedūrose susidurėme ir su teisingumo klausimais. At, tikrai pati priežiūros komiteto nuomonė man labai uh, įdomi. Iš jos išaiškėja, kad uh, dabar egzistuojančios e, tarnybos vidaus taisyklės privalo tapti teisiniu tekstu, jos turi būti integruotos į reglamentą. 18 metų jau mes susidurėme su panašiamis problemomis. Tai yra tas toks e, dvigubas e, OLAF tarnybos e, charakteris ar pobūdis. Todėl, kad tarnyba tyria tiek uh, administracinio sukčiavimo atvejus, tiek susiduria su konkrečiamis baudžiavamosiomis veikomis. Tačiau ar nereikėtų Olafui palikti tik administracinę dalį? Galbūt reikėtų pasižiūrėti, e, kokios yra Olaf tarnybos teisės ir prievolės, nes panašiai diskusija prasidėjo ir kuriant Europos prokuratūros e, pro, prokuratūrą. E, Jei bandysime ieškoti kažkokios kitos perspektyvos, aš nebežinau, kaip mums pavyks susitarti. Kalbant apie prokuratūros funkcijas, prokuratūros reglamente yra numatytas keturių metų tyrimų laikotarpis. Olaf to neturi. Ir kaip atrodys tais atvejais, kaip pavyzdžiui, aš kalbu apie Vengriją ir Lenkiją, taigi tais atvejais, e, kai Europos prokuratūra dirba veikdama pagal labai aiškius principus. Ji gali gauti reikalingus duomenis iš valstybių narių, tuo tarpu Olaf to negali. Nėra jokių nu, su tuo susijusių nuostatų e, Olaf reglamente. Mums tik labai sunkiai pasisekė pasiekti uh, kad proceso dalyviai mažų mažiausiai galėtų pateikti savo pastabas reaguodami į atliekamą tyrimą, nes teisinamasi tuo, kad tai yra administracinio pobūdžio tyrimas. Tuo tarpu pagal Europos prokuratūros reglamentą proceso dalyviai turi teisę susipažinti su bylos medžiaga. Taigi, tas santykis tarp OLAF ir EPO yra labai e, unikalus. Mes e, dabar, e, mūsų posėdis nėra transliuojamas, todėl galime kalbėti apie esminę reformą. Tiesa, Europos prokuratūros reglamente yra tokia toks straipsnis, kuriame numatytas bendradarbiavimas su OLAF, tačiau OLAF reglamente to nėra. Taigi noriu atkreipti jūsų dėmesį dar ir į tai, kad e, ir naujoji bylų valdymo sistema, kuriai skirti 9 milijonai eurų Olafe neveikia mes sužinojome, kad e, ta sistema tokia, kad ji net netinkama darbui, e, ją reikėtų keisti. Ir susidurėme su tiesiog drastiškais dalykais, kurie verčia mus susimastyti, ar nereikėtų reformuoti pačios tarnybos. Aš bandžiau paminėti svarbiausias problemas, o kolegoms e, komitete pasakysiu, kad e, aš pasirengusi parengti darbo dokumentą remdamasi Europos kovos su sukčiavimo tarnybos e, reglamento įvertinimo ataskaitą, priežiūros komiteto nuomonę. Ir labai džiugu būtų, jei komisija mums pateiktų daugiau informacijos, nei tik tą pačią būtiniausią. Uh, o iš penkių metų kadencijos keturis metus galime tiesiog atimti, todėl kad komisija pateikė savo pasiūlymą, o po kiek laiko jį atsėmė. Ir tokių pateikimų buvo trys. E, iš ties, aš suprantu, kad komisija, komisijos kolegija pati yra pasimetusi, neaišku, kas protingiausia būtų, tačiau kažkokiu būdu turime susitarti, nes priešingų atveju vėl e, striksime. E, Ir Olaf reformos istorija vėl prasidės nuo pradžių. Ta realybė mums netinka, nepatinka ir nepatiks. Kolega Javar paprašė žodžio. Labai ačiū, ponia pirmininkė, ačiū komisijos nariui Oettinger ir komisijai už reglamento įgyvenimo įvertinimą. Aš pritariu daugeliu jūsų nuogastavimų išsakytų šioje ataskaitoje, ypač aš pritariu jūsų nuomonėj, kad Olaf vaidmuo turi išlikti net ir atsiradus prokuratūrai, Europos prokuratūrai. Ypač kadangi ne viena valstybė narė neprisijungia ir neprisijungs prie EPO ir joms OLAF lieka vienintelė tyrimo tarnyba ES siekiant geriau kontroliuoti ES lėšų panaudojimą valstybės narėse, bet ir tose valstybės narėse, kurios prisijungs prie prokuratūros, gali e, Olafas pasiūlyti papildomos vertės bendradavimas su EPO. Taip pat svarbu, kad jūs pastebėjote tam tikrus tyrimus, e, trūkumus tyrimų vykdyme. Aš manau, kad situacija, kad Olafas vykdo tyrimus pagal nacionalinę teisę, yra nepake, nepakenčiama. Negali būti, kad ES institucijos skirtingos e, valstybės narėse turi vykdyti tyrimus skirtingai, pagal skirtingą teisinį pagrindą. Čia kažką reikia daryti taip pat. Taip pat suntiku, kad Olafo įgaliojimai ir tyrimo galios turi būti išplėstos. Pavyzdžiui, gauti prieigą prie bankų e, sąskaitų, ar tirti padirbtas prekes, ar tirti saugumo reglamentus. Taip, aš sutinku, kad yra papildomų problemų ir čia sutinku su pane Gresle, kad galbūt gilesnė Olafo reforma būtų reikalinga, nes yra tokių pamatinių problemų, kurias reikia išspręsti ir dauguma jų yra, jau buvo paminėtos, aš nekartosiu, tačiau norėčiau dar papildyti kai kuriais komentarais, kurie išlieka atviri. Vieną minėjo ponia Fazenda, tai yra tolesni veiksmai po Olafo rekomendacijos. Aš tinku, kad negalime įgyvendinti Olafo veiklos veiksmingumo paprastai skaičiais, tiesiog pagal bylų skaičių. Nu, galiausiai tikras Olafo darbo veiksmingumo metas būtų, jeigu jų teikiamos rekomendacijos būtų gyvendinamas valstybių narių, jeigu būtų tam tikros tų rekomendacijų pasiekmes. Pavyzdžiui, nacionalinės institucijos imtųsi tyrimų, būtų primti bendri sprendimai, Dažniausiai taip nėra ir dažnai OLAF neturi netgi informacijos, kiek jų rekomendacijų buvo valstybės narėse panaudota. Ir tuomet e, atrodo, kad dirbama tiesiog e, tam, kad dokumentai patektų į stalčių. Realiaus poveikio nėra. Antra svarbi problema yra OLAFO rekomendacijų skaidrumas. Žinau, kad tai yra jautri tema, Kartais OLAF rekomendacijos pateiktos nacionalinėms institucijoms negali būti skelbiamos baudžiamojo tyrimo vardą, nes e, tokiam tyrimui reikia tam tikros slaptumo. Kita vertus, aš manau, kad piliečių sudomėjimas yra, jie suinteresuoti tuo, kad galėtų gauti tuos dokumentus ir pamatytų rekomendacijas. Iki šiol aiškaus reglamentavimo nėra, kai kuriais atvejais LOFO rekomendacijos paskelbiamos pačių valstybių narių, institucijų ar vyriausybių, kitais atvejais nėra galimybių gauti tų rekomendacijų. Manau, kad tai iš tikrųjų e, pakerta įstatymų stabilumą, jeigu nėra vienodo skaidrumo įgyvendinimo arba neskelbiamos Olafo rekomendacijos. Manau, kad reikia rasti balansą tarp e, tyrimo interesų ir viešojo intereso, norint e, gauti dokumentus ir rekomendacijas. Trečia problema, vėlgi gana jautri problema, yra Olafo rekomendacijų pateikimas valstybių narių vyriausybėms. Paprastai dėl to problemų nėra nes Olaf vykdo tyrimą ir po to pasiunčia rekomendacijas Europos komisijai taip pat. Komisija po to nusinčia, pavyzdžiui, finansinės rekomendacijas valstybės narėms. Paprastai čia problemos nėra, bet kai kuriais atvejais, kai kuriuose valstybės narėse e, matome, kad yra artimas ryšys tarp vyriausybės tarnybų ir potencialios korupcijos žydinių. Ir tokiais atvejais Olafo rekomendacijos, kurios tyria vyriausybės tarnybą, kuri netinkamai naudoja ES lėšas, galiausiai Olafo tos rekomendacijos pasiunčiamas vyriausybei, o ta e, nacionalinė tarnyba taip pat kažkokią vykdo tyrimą ir tai gali pakirsti nacionalinių institucijų galimybės veiksmingai ištirti sukčiavimo atvejais čia aš matau tam tikrą problemą. Ir galiausiai, pabaigai, aš visiškai sutinku su ponia Gresle, kad reformuojant Olaf reikėtų rasti sprendimų dėl trūkstamų teisinių žingsnių e, pasipriešinant prieš, pasipriešinant Olafo žingsniams nes dabar tinkamų priešnuodžių Olafo nėra. Veiksmingos e, patikrinimo pusiausvėros sistemos to neturėsime. Aš už Olafo stiprinimą ir jo kompetencijos plėtrą, bet be tinkamo e, pusiausvėros mechanizmo nieko gero nebus o po to galėtume stiprinti ir pačią instituciją. Kolega Savarma. Mm, ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariu Jotinger. Dėkuoju priežiūros komitetui. Olaf man e, keletą metų buvo viena įdomiausių temų 12-15 metais niekas iš jūsų dar čia nedirbote, bet pana Mulderė, aišku, aš prisimenu iš darbo komitete. Keletas pastabų pritariant tam, ką sakė ponas Javor, taip pat mūsų pirmininkė. Tačiau trumpai. Iš tiesų, teisinė prasme situacija yra visiškai nepakenčiama. Jeigu taip vadinamas ES e, e, FTA, vidaus FTA, nėra tinkamai reguliuojamas. Pavyzdžiui, nėra aiškaus, aiškios teisinių nuostatų, pavyzdžiui, jeigu klausomasi priečių pokalbių. Ir taip yra ir iki šiol. Ir tą galiu prisijungti prie kitų ir patarti komisijai tai žiūrėti rimtai. kad apskritai reglamentas 883 turi būti įgyvendinamas tinkamai ir nuosekliai, kad nebūtų jokių spragų. Po to, kai reglamentas bus atnaujintas. Ir š šio, šią prasme. Tai tyrimo galios gali būti išplėtotos, tačiau tik tai tada, jeigu OLAF bus tinkamai reguliuojamas. Tai šie du dalykai eina ranka rankon. Būtų labai pavojinga padidinti tyrimo galės, iš tikrųjų nepadengiant visų reglamento spragų. ir nemanat, nenumatant e, tinkamos atsakomybės Olafui už tai, ką jis daro. Taigi, reglamento sistemos įvesta pusiausvyrą turi būti tinkama. Ir noriu paklausti priežiūros komitetui, galbūt negirdėjau pačioje pradžioje, bet jeigu teisingai svartau, visa informacija vis dar nėra teikiama priežiūros komitetui. Tai, aišku, yra vienas iš svarbiausių aspektų, kad struktūra galėtų veikti. veikti. Apie tai kalbame metų metus ir vis dar to neturime. Taigi pats laikas galiausiai užversti šį puslapį dėl to, kaip, kaip, kaip dirba Olaf. Na ir pagaliau tyriamųjų teisės, tyrimo objektų teisės. Aš negaliu susilakyti nepacitavęs labai svarbios bylos, kuomet Europos audito rūmų narys buvo tyriamas. Olafo ir net mes nežinome visų tyrimo detalių. Bet pats e, narys, ponas Pinksten, turėtų žinoti, kas tyriama jo veikloje. Tai yra labai dramatiškas pavyzdys, mm, liūdėjantis apie tai, kad turime tikrai betvarkę ir ES negali sauliaisti tokios netvarkos. Tai tikrai labai rimta. rezumuojant, galiu pasakyti, kad visiškai suprantu, kaip sakė ponia Fazenda, kad priežiūros komitetas vis dar turi labai aktualų ir svarbų vaidmenį visame šiame reikale. Ačiū. Kolega De Jong, bitte. Thank you very much. Kolega De Jong, toliau. Ačiū, pane pirmininkė, ir ačiū komisijai, kad pristatė informaciją bei priežiūros komitetų iš ataskaitos pristatymą. Aš manau, kad pirmininkai jūs aiškiai pasakėte, kad Jūs kalbėjote viso komiteto vardu, kad nieks nebejotų, ką manome mes, ką mano mūsų frakcija. Ir jūs labai tiksliai suformulavote pačią problemą, nes e, EPO reglamentas labai smulkiai reglamentuoja procedūrinės teisės ir aš manau, kad gal reikėtų peržiūrėti OLAFO reglamentą. Dabar išsameu porą klausimų norėčiau pasisakyti. Pirmiausia, tai um, bylų atrankos kriterijai. Aš manau, kad tai labai svarbus klausimas ir labai įdomu pasižiūrėti, ką sako vertinimo priedo dokumentas. Nes akivaizdu, kad gana kritiškai yra pasisakoma dėl veiksmingo bylų atrankos kriterijų taikymu. Ir manau, kad tai svarbu. Kitas dalykas. Jeigu paskaitysime pačios komisijos parengtą vertinimo ataskaitą, tai galime padaryti išvadą, kad generalinis direktorius turi tam tikrą galimybę pats priimti sprendimą, bet jeigu nėra aiškių kriterijų, o dabartiniai kriterijai yra labai abstrakčiai suformuluoti ir gali būti aiškinami ir įvairiai. Todėl, jeigu nėra tokių aiškių kriterijų, kyla klausimas, kaip galima geriausiai tada vykdyti priežiūrą. Ir problema yra ilgalaikė. Dar kitas dalykas tai procedūrinės garantijos. Tiesą pasakius, e, buvau šokiruotas, kaip perskaičiau priede, kad procedūrinių garantijų atveju dauguma sutarė, kad tokios garantijos turi būti aiškiai apibrieštos. Bet kuo aukščiau kylame valdymo hierarchijos laiptais, pavyzdžiui, generalinio direktoratų lygių, manoma, kad neproporcingai didelės galios yra suteikiamos. Todėl man susidaro įspūdis, kad paties Olafo darbuotojai netgi mano, kad procedūrinės garantijos yra neproporcingos. Tai kyla klausimas, kaip jas patobulinti, kad būtų apsaugoti Olofo darbuotojai. Visiškai akivaizdu, kad procedūrinių garantijų nepakanka. Todėl a, būtų įdomu sužinoti, kokias rekomendacijas komisija a, teiktų ir kaip atsižvelgtų į priežiūros komiteto rekomendacijas, kad tikrai Olafas vykdytų nepriklausomas funkcijas. Aišku, galima užtikrinti ir teisminę peržiūrą. Beje, šiandieną <clears throat> ir taryboje mes svarstėme, ką daryti toliau, kad Olafo veikla būtų rezultatyvi ir veiksminga. Kitas kolega. Ačiū, ponė pirmininkę. Ačiū komisijai ir priežiūros komiteto atstovams. Susipažinau su jūsų nuomonė apie Olafo darbą, tačiau be kita ko mane domina Olafo veiklos veiksmingumas, kovojant su sukčiavimu ir apsaugant ES finansinius interesus. Kalbėsiu trumpai, nes pirmininkė ir kiti kolegos nemažai pasakė. Ir mes gerai suprantame, ko reikia. Pirmas, tai reikia suderinti galės, antra, įgaliojimus, patikslinti turiu galvoje reikia patikslinti, už ką atsakingos valstybės narės, o už ką atsakingas Olafas. Aš tikrai tvirtai manau, kad šios sunkumus reikia nugalėti, nes dabar matome, jog pavyzdžiui, bendrai yra vykdomas finansavimas, o tai reiškia, kad Olafas gali iš dalies dalyvauti tuose procesuose Taip, nebijotinai valstybėms narėms pirmiausia jų vyriausybėms taikoma nacionalinė kontrolės ir priežiūros teisė. Bet Olafas gali dalyvauti. Antra, reikia aiškiau atskirti Olafo veiklą nuo Europos prokuratūros veiklos, nes Kitaip viskas susivals į vieną visumą - administraciniai tyrimai, būdžiamieji tyrimai ir taip toliau. EPO reglamente yra straipsnis, kuris uh, reglamentuoja bendradarbiavimą su kitomis institucijomis ir galų gale Olafu. Taip pat galiausiai reikia patikslinti, koks yra Olafo ir priežiūros komiteto santykis, nes man neaiškios pačios funkcijos, kokias funkcijas uh, atlieka Olafas, o kokios funkcijos priskirtos yra priežiūros komitetui. Dar vienas dalykas, tai e, priežiūros e, komiteto gal, pritarimas priežiūros komiteto galims, joms pritarė visos um, trys teisėkuros institucijos, bet aš manau, kad reikėtų kreiptis dėl teisinio išaiškinimo. Uh, ir um, įsiaiškinus tos dalykus mes galbūt galėsime įspręsti pagrindinės problemas. Komisijos parengtoje ataskaitoje sakoma, kad numatoma peržiūrėti šiuo metu galiojantį reglamentą. Bet būtina pirmiausia įvertinti, kaip veikia tas reglamentas, kad galėtume žinoti, ką taisyti. Komisija. Na, terminai yra daug maž aiškus. Terminai, kada gali būti a, pakeistas, pataisytas reglamentas yra aiškus. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, yra dar vienas klausimas. Tai yra demokratinė priežiūros ir Olafo veiklos kontrolė. Noriu užduoti klausimą komisijai. Ar komisija pritartų, kad būtų demokratinė kontrolės teisė perduota komitetui arba Europos parlamentui? Nes yra pakeitimas reglamente. Šiuo metu visos trys sistemos pripažįsta, kad Olafas turi veikti nepri, savarankiškai ir būti nepriklausoma institucija, bet vis tiek pavyzdžiui, arba mūsų komitete, arba priežiūros komitetas, arba parlamentas turėtų vykdyti demokratinę Olafo veiklos priežiūros kontrolę. Ačiū toliau kolega Valai. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti Europos komisijai bei priežiūros komitetui. Biudžeto kontrolės komitetas neveltui kelia šios klausimus jau kurį laiką. Kolegos pateikė vertingų pastebėjimų ir minčių, todėl aš nekartosiu. Nors vieną dalyką noriu paminėti, tai yra galimybė gauti informaciją, prieiga prie informacijos. Aš manau, kad tai nėra vien tik su Olofu susijusi problema, bet tiesą pasakius, uh, visos valstybių narių institucijos, kurios vienai par kitaip užsieima tyrimų, ar tai nacionalinių lygių, ar tai tarp valstybinių lygių, gali naudotas vairiais fondais. Bet e, tai reiškia, kad turi būti užtikrintas jų bendradarbiavimas. Kaip mes jį galime užtikrinti? Na, pirmiausia, galima būtų suteikti Olafui daugiau galių. Tai būtų visiškai pagrista. Tačiau kita vertus, neramina ir bendradarbiavimas tarp nacionalinių institucijų. Nes, pavyzdžiui, jeigu reikia tyrimui užsitikrinti prieigą prie banko sąskaitų ir taip toliau, ar būtų įmanoma komisijai pateikti kažkokį pasiūlymą dėl pasikeitimo informaciją tarp valstybių narių apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Nes kitaip e, tyrimai stringa, neįmanoma aptikti sukčiavimo atveju, nes faktiškai e, neįmanoma e, gauti informacijos. Apie tai kalbėjo ir priežiūr, kalbama ir priežiūros komiteto ataskaitoje. Aš įsivaizduoju, kad visi mes norime savo darbą atlikti tinkamai. Todėl noriu paklausti komisijos, o ar įmanoma užsitikrinti pakankamai politinės valios, kad būtų galima keistis informaciją apie struktūrinių fondų lėšų naudojimą tarp valstybinių lygių. Aišku, yra ir kitų klausimų, kurie man rūpi, bet kolegos jau juos kėlė, todėl nekartosiu. Dar du kolegos, pirmiausia kolegas Mon. Ačiū pirminkė, dėkoju komisarui ir priežiūros komitetui, ypač būsiam kolegai Janui Mulderiui. Malonu Jūs matyti, Janai, vėl tarp mūsų. Žinoma, Olafas yra prieštaringas klausimas. Šiame komitete jau seniai turime daug karštų diskusijų komitete apie tai. O ši kol kas yra viena geriausių, nes ji yra konstruktyvi, pamatuota ir galime išsakyti idėjų ateities reformoms Manau, kad prokuratūros įsteigimas teikia galimybių siekti pakeitimų ir reformų, kurie galiausiai leis mums e, Olafą padaryti efektingesniu ateityje. Būtent dėl to mes ir norime diskutuoti apie tai ir siūloma pakeitimo ateičiai yra dalykų, kuriuos galima pagerinti e, Olafo veikime tačiau reikia garantijų ir garantijų, kad Olafas liktų nepriklausomas. Turime žiūrėti, kaip jisai vykdo savo tyrimus, kaip atrenka bylas, kiek jos trunka, kas, kas daroma su tomis bylomis. Tai yra mums svarbus dalykai. Priežiūros komitetas anksčiau yra teigęs, kad trūksta informacijos iš Olafo jiems ir galbūt dabar čia yra proga šį klausimą išspręsti visiems laikams pateikus aišku, aiškiai apibriežtai, kokia informacija turi būti teikiama priežiūros komitetui, kai dėl prokuratūros diskusijų turime užtikrinti, kad, kad nebūtų dubliavimas tarp Olafo ir prokuratūros ir taip toliau ir taip toliau. Kadangi komisijos nariai sakė, kad nenorite didelių pokyčių daryti iš karto, siūlote dviem etapais keisti reglamentą 883-18 metais, o kitus pakeitimus vėliau. Galbūt galite paaiškinti mums, ką numatote daryti pirmajame etape ir ką antrajame, kad turėtume bendrą vaizdą ir įsivaizduotume, kokie pokyčiai bus daromi, kad Olafo, Olafas taptų veiksmingesnis, būtent to mes visi ir norime. Ir kolega Takula. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti komisijai už pragmatišką požiūrį. Man atrodo, kad komisija supranta, kad nedaug pasieksime, jeigu norėsime padaryti per daug pakeitimų. Tačiau norėčiau tarti keletą žodžių liberalų frakcijos vardu. Ataskaitoje pateikiamas nemažai reglamento trūkumų ir apribojimų. Jie daugiausia susijęs su Olafo galiomis kompetencija, teisinių pagrindų, veiksmingam Olafo veikimui ir Olafo bendradarbiavimas su, bendradarbiavimas su valstybės narėmis, priežiūros komitetu ir kitomis institucijomis. Šie dalykai yra svarbus ir turi būti keliami. Tačiau šiuo metu turėtume sustelkti ties tais pakeitimais, kurie siūlomi dalyse skirtose ateičiai, nes tai yra rekomendacijos susijusios tiesiogiai su prokuratūra. Prokuratūra pradės veikti kitais metais ir labai svarbu užtikrinti e, jos sklandų bendradarbiavimą su OLAF. Tam reikia konkrečių pakeitimų, dėl kurių reikia sustarti gana greitai. Praėjusį kartą E, kai buvo rimčiau keitas reglamentas, komisijos pasiūlymas buvo patiktas 2006 metais, o darybos baigėsi tik tai 2013 metais. Jeigu atsižvelgtume į visas rekomendacijas, kurios pateiktos ataskaitoje, mes negalėtume reikiamų pakeitimų padaryti iki šios kadencijos pabaigos. Dėl to kiltų pavojus, kad tiek OLAF, tiek prokuratura veiktų neveiksmingai dar keletą metų. Dėl tos priežasties pakeitimai turėtų būti labiau techniški ir daugiau dėmesio skirti reikėtų OLAFo ir EPO bendradarbiavimu, o e, platesnius pakeitimus atidėti reikėtų kitai kadencijai. E, komisijos nariai, prašom, jums žodis. Frau Vorsitzende. Pane pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai. Europos kovos su sukčiavimo tarnybos veiklos darbo planą, planui keturi metai. Aišku, galėtume pasiekti daugiau, tačiau e, tai, kas dabar įtvirtinta reglamente, e, yra bendrai susitarto parlamento ir tarybos darbo rezultatas. E, tuo metu aš dar nedirbau, aš tiesiog dujotiekius ir kitus dalykus dariau. Keturi metai yra trumpas laikotarpis ir manau, kad pasiekta daug. Mes užsakėme išorės ataskaitą, kuri pateikiama e, Olafo tinklalapyje. Kiekvienas galite susipažinti su tą ataskaitą. Ir tiek pono Mulderio ir jo komiteto e, nuomonėje tiek mūsų ataskaitoje e, yra ir naujovių. Galbūt mums staigmena tapo Europos e, pro, prokuratūra prieš porą metų. Um, niekas galbūt nebūtų patikėjęs, e, kad ji atsiras. Stipriai ir ambicingai dirbant ir ypač uh, Italijos siūlymų, sutelkus jėgas, pagaliau prokuratūra egzistuoja. Esama daug vidinių darbo grupių, kurios puikiai dirba. Taigi, aišku, per tris metus mes turime susitarti, e, kur bus ta atskirtis tarp EPO funkcijų ir OLAF funkcijų. Turime susitarti, kaip vyks bendradarbiavimas tarp mūsų tarnybos ir prokuratūros. Reikia rasti naują, galbūt vienas taškas nulis vienas straipsnį, kuriame būtų įtvirtintas mūsų tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimas. Tačiau, jei iš Olaf pareika, būtų pareikalauta atiduoti dal, dalį darbuotojų, tai būtų buvę neįmanoma. Valstybės narės taip ir norėjo įsteigti Europos prokuratūrą e, Olafo sąskaitą, tačiau taip nebus, taip negali būti. E, todėl, kad pirmiausia, A, Olaf turi likti veikiančią tarnybą, B, Olaf turi uh, išlikti patrauklę darbovietę motivuotiems, protingiems, e, veržliems specialistams. Aišku, jūs Olaf istoriją galite vertinti kaip puspilnę ar pustuštę stiklinę, tačiau aš manau, kad ta stiklinė vis dėlto yra puspilnė. Aš dėkoju generaliniam sekretoriui, dėkoju dėkoju generalinio sekretoriaus žmonai, kuri leido mums pusmetį labai rimtai ir daug dirbti ir e, mūsų visi darbuotojai yra puikus. E, aišku, mes parengsime sąrašą, galbūt pateiksime e, šį sąrašą jums sausio ar vasario mėnesiais, mėnesį tame sąraše bus darbuotojų pavardės. Aš kalbu apie darbuotojus, kurie gali naujai prisijungti prie mūsų komandos. Kai kas priekaištauja, kad jis jau keletą metų nuolatinio e, Olafo direktoriaus pavaduotojų buvo. Tačiau aš noriu paprašyti reikalauti iš mūsų visko, kas numatyta reglamente. Ir nereikalaukite arba atsargiai reikalaukite to, kas nenumatyta reglamente. Aš iš savo darbuotojų taip pat reikalauju, e, kad jie atliktų viską, kas e, yra jų pareigos. Kalbėjome apie kontrolės. Prieš tris metus buvo sunkiai dirbta laukiant Olafo reglamento įvertinimo ataskaitos. Mums labai svarbi buvo priežiūros funkcija, todėl 14 metais ir buvo žengtas labai svarbus žingsnis. Buvo kalbėta apie vienos ES institucijos vieno darbuotojo um, tyrimo atvejis. Tačiau noriu priminti Indubio prio Rebio. Abejojant e, laikoma, kad asmo yra nekaltas. Aš noriu priminti, kad teisėtumo principas yra visos teisinės valstybės pagrindas ir konfidencialumo reikalavimas yra taip pat vienas iš svarbiausių. Jūs negalite reikalauti, kad e, Olafas konfidencialiai nagrinėtų bylas, e, o konkretaus darbuotojo atveju tada reikalauti, kad mes pateiktume duomenis e, apie jį. Taip neįmanoma. Olafo tarnyba atlieka administracinius tyrimus, todėl jos negalime lyginti su federaliniu tyrimo biuru, nes šios tarnybos užduotis, net ta istorinė misija yra visai kita nei mūsų tarnybos. Olafo tarnautojai neturi jokių pistoletų, jie yra ekspertai ir jie turi savyje, nešiojasi su savim ekspertinės žinias. Taip pat buvo kalbėta apie skaidrumą ir apie valstybių narių teisę susipažinti su tyrimais. Mes visi esame ES piliečiai. Visi esame iš kažkurios ES valstybės narės. Kažkas iš Vengrijos, kažkas iš Lenkijos, kažkas iš Austrijos. Deja, ES visų pirma jums yra teivinių ir tėviškių sąjunga. Štai kodėl mums kartais nepasiseka susitarti taryboje. Mes jau pakeliui link ten, tačiau vis dėlto mūsų ministrai yra nacionaliniai ministrai, regioniniai ministrai, jie nėra europiniai ministrai. Kalbant apie administracinės kompetencijas ir baudžiamą jį persekiojimą, turime nepamiršti, kad aukščiausias prioritetas yra europinė kompetencija. Kartais e, kolegos galbūt pakels vyno taurę, kažkas iš Berlyno, kažkas iš Helsinkio. Ir sakys, mes kaip pirmininkai imsime ir susitarti. Tačiau, kur jūs bebūtumėte Berlyne, Romoje ar Helsinkije, nepamirškite, kad pirmiausia turime išlikti realistai. Mes labai rimtai apsvarstėme, ką siūlyti jums. Ir todėl nusprendėme priežiūros komiteto nuomonėje pateiktas rekomendacijas įtraukti į e, mūsų ataskaitą. Ja, e, jas pateiksime jums e, pavasarį. Tačiau du, turėkite omenyje tai, kad EPO savo veiklą pradės 2020 metais. Jūs tikriausiai daug ką žinote iš trišalių darybų. Aš suprantu, kad jūsų nuogastavimai yra tikrai uh, įdomus, tačiau jei juos visus bandysime įtraukti į kažkokį dokumentą, tai uh, nepasieksime nieko apčiuopiamo. EPO reikėjo keturių metų, PIF reikėjo penkių metų. Uh, Apskritai, Olaf kuriama devynis metus. Tai yra e, nesibaigiančios darybos. darybos. Ir dabar labai svarbu e, tink, teisingai, tinkamai susitarti dėl mūsų tarnybos ir EPO funkcijų atskirimo. E, Aš suprantu, kad galime kalbėti apie konkrečias priemonės, tačiau galime daryti ir spaudimą tarybai, e, tiek pirmininkaujant Bulgarijai, tiek Austrijai ar Rumunijai taryboje. Vis, visos diskusijos e, užsit, už, užtruks labai ilgai, galbūt sprendimas bus priimtas 19 metų kovo mėnesį. Ir tada Galbūt prasidės antrasis reformų etapas, kurio metu galėsime atsižvelgti į jūsų pateiktas pastabas. Aš suprantu, kad jūsų interesai yra labai svarbus, tačiau mano interesai yra tiesiog būtini šios tarnybos išgyvenimui aš čia nematau jokios prieštaros. Komisijos 2018 metų dar, darbo programoje mes e, įtvirtinome kaip tik šį principą ir jums jis nėra svetimas. Jei siektume daugiau, tuomet reikėtų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis, reikėtų poveikio vertinimo. Ir mano pasiūlymas geriausiu atveju būtų įgyvendintas 2020 m. pavasarį, anksčiausiai ir iki tų metų EPO ir OLAFO funkcijų atskyrime būtų neįvykę niekas. O 2020 metais prieimus tą dokumentą jį galim, galima būtų tiesiai nusiųsti muziejui arba archyvui. Nes svarbiausi darbai tuomet prasidėtų jau išrinkus naują parlamentą. Todėl aš dabar noriu paprašyti e, jūsų paramos dar kitų metų balandžio mėnesį e, taryba jau dirbs prie šio dokumento ir tikimės, kad per metus bus priimta, priimtos visos reikalingos naujovės. Antras svarbus dalykas. Aš labai sunerimęs dėl Olafo darbuotojų e, perspektyvos. Mes taip pat turime paklusti 5 procentų taisykliai. Mes manome, kad dabar uh, E, darbuotojų mums pakanka, e, gerų ekspertų mums pakanka. Tačiau ar mes galime pasiūlyti karjerą ekspertams, ar aš esu geras, e, pageidaujamas darbdavys, nežinau. Aš norėčiau, kad čia mano rankos nebūtų tokios surištos. Ponios ir ponai, dabartinė situacija manęs netenkina, jūsų netenkina, tos programos yra mišrios ir dėje nėra bendros valdymo sistemos ES. Taip pat nėra galimybės uh, atlikti reikiamus tyrimus. Mūsų įstaigos vadovaujasi mišriomis programomis. Mes bandome nepasiklysti tarp įvairiausių sprendimų - nacionalinės ministerijos regionai, e, atskiros savivaldybės. Aš turiu į visų įstaigų um, realią situaciją atsižvelgti lankščiai tūkstančiai savivaldybių Galbūt kai kurių jų valdymo kompetencija yra pati nuostabiausia, tačiau kai kur tikrai e, esama spragų. Ir mes tikrai e, negalime pasakyti, kad ES yra korum, korupcijos sąjunga. Aš tikrai žinau puikių įsta, įstaigų, puikių uh, institucijų darbuotojų, kurie yra stropus, kuriais galime pasitikėti ir dėl kurių, kurių nekyla nei mažiausia abejonė dėl jų sažiningumo. Korupcija tikrai nebūtinai veši visur. Aišku, net jei po daugelio tyrimų mes nustatytume vieną vienintelį sukčiavimo atvejį, tai jau mestų šešėlį e, visoms institucijoms. E, tačiau mes turime nepamiršti savo tikslų ir svarbiausia, reikėtų išlaikyti tą patį darbuotojų skaičių. Todėl kad ir kova su sukčiavimu yra požiūrio reikalas. Ar stiklinė pustuštė, ar puspilnė? Manau, kad puspilnė. Tikrai Mūsų darbuotojai nusipelnė jūsų pagarbos ir pasitikėjimo, mūsų direktorius yra ypatingas žmogus ir naujasis generalinis direktorius noriu patikinti, jūs taip pat bendradarbiaus su jumis e, ir su priežiūros komitetu. Ačiū komisijos nary, tačiau jūs jūs tikriausiai žinote, kad tik gražios kalbos mūsų netenkina. Ir ačiū Dievui. Tas problemas, kurias matome, privalome įspręsti. Ir aš tikrai noriu sprendimų, nenoriu šių procesų vilkinti. 120 pakeitimų šiam reglamentui buvo pateikta mm, paskutinį kartą ir tikrai labai sunkiai vyko dėrybos tiek komisijoje, tiek taryboje. E, asmeniškai galiu pasakyti, kad tik kalbos tikrai niekur neveda. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, pirminėme komisijos pasiūlyme kontrolieriaus funkcija buvo atsiimta ir tik todėl, kad mes labai um, nuosekliai laikėme savo pozicijos, tas pasiūlymas išliko. Aišku, um, suprantu, kad generalinio direktoriaus skyrimas e, vyksta um, per bendro sprendimo procedūrą dar 2011 metais susirašinėjome e, su komisija e, būtent šio klausimu E, tiesa, laikas mus spaudžia ir aš galbūt nenoriu dabar jums cituoti tų laiškų, nes visos pozicijos tiek mūsų, tiek komisijos yra aiškios, tačiau parlamento pozicija labai aiški. Skiriant generalinį direktorių būtina konsultuotis su mumis, nors taip nebuvo padaryta. Pone e, Fazenda, tada ponas Mandelis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jūs pateikėte nemažai gerų, svarbių pastebėjimų dėl direktyvos galimų pakeitimų. Tai, tai galiu pasakyti, kad mes esame apsirengę su jumis tikrai galvoti apie tai, nes yra jūsų paminėtų klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Tas pastakina komisijai, mes esame pasirengę diskutuoti su komisija taip pat, jeigu mes busime naudingi. Pirmiausia, pono Javor ir Sarvama pastabos. Taip, mes visiškai sutinkame. Visą tai yra Europos interesų vardan, kad Olaf e, veiktų pagal galių pusiausvyrą. Mes taip pat to siekime, mes norime būti konstruktyvūs savo darbe, nenorime būti, norime būti sunkus, bet ES interesų vardan svarbu, kad Olafas e, būtų nepriklausomas ir kad būtų nepriklausomas komitetas, kuris pasakytų, jūs dirbate gerai arba ne. O tam mums reikia informacijos. Pastaraisiais metais buvo daug nuomonių skirtumų dėl tos teiktinos informacijos, todėl mes manome, kad tam, kad išvengtume bet kokių nesusipratimų, e, reikia šį klausimą mylėti direktyvoje, reglamente. Čia ne direktoriaus vien tik tai klausimas minimalus kiekis informacijos, kiek jis turi būti teikiamas priežiūros informacija e, komitetui. Skaičius pastarų metų e, ataskaitas, tai nuolat ten kartuojama, kad mes negauname tos informacijos, kurios norima. Tai yra nepriimtina. Dar kartą pasakysiu, jeigu ir OLAF, ir priežiūros komitetas veiks nepriklausomai, ir turės reikalingą informaciją. Tai bus tarnaujama ES interesams. Sutinku su panu Dejong, kad tyrimams reikia aiškių kriterijų, bet vėlgi mes dėl to ir minime savo pranešime, kad nepakanka paskelbti gairias, jos turi būti įrašytos teisės akte. O kas ten turėtų būti įrašyta, tai turi nuspręsti teisės aktų leidėjai skaidriai ir aiškiai turi būti parašyta, ką Olafas gali daryti ir ko negali. Pone Salafranka, kai dėl kofinansavimo, tai tą reikia patirinėti. Čia man naujas aspektas turėsiu aš pasiaiškinti. Man atrodo keista. Na, akivaizdu, kad ten, kur naudojami ES pinigai, ar kofinansavimo forma, ar 100 procentų finansavimo e, forma, Tai yra Europos pinigai ir Olafas turi tirti tokius atvejus. Tačiau aš turiu dar pasiaiškinti, aiškiai negaliu atsakyti dabar. Ponas Valiai išėjo. Ponas Von, man atrodo, jau paminėjau šį dalyką, kurį jūs minėjote. Elena, prašom. E, leidus pirmininkai, žinoma. <coughs> Não tenho muito mais a acrescentar. Nedaug eh, ką lieka pridurti. Galbūt tokio bendro pobūdžio pastabos, kurias jau užsakė kolega Mulderis. Pana pirmininkė, tikrai buvo labai svarbu eh, išklausyti stebėti šiandienos diskusijas, mes matome, su kokiamis problemomis susiduria Olafas atlikdamas savo tyrimus ir priežiūros komiteto nuomonėje taip pat e, labai aiškiai kalbama apie spragas ir rekomendacijas. Ir mes iš ties Visada norėjome labai konstruktyviai bendradarbiauti su Olafu. Tačiau kiekvieną kartą mums e, bandant atrasti ryšį, sulaukiame, sulaukiame ir generalinio direktoriaus reakcijos. Tai yra puiku. Manau, kad labai svarbu pačiame reglamente aiškiai atskirti, kokios yra prokuratūros ir tarnybos funkcijos. Labai svarbu numatyti e, konkrečius tyrimo metodus ir tai labai svarbu siekiant e, veiksmingai kovoti su um, sukčiavimu. Kita vertus, manau, kad tai nėra jau toks e, didelis e, Sizifo darbas, todėl kad Olafo reglamente e, jau daug kas yra. Galbūt reikia kai kurias savokas patikslinti, juo labiau, kad galime labai aiškiai išskirti taisyklės taikomas tyrimams, tyrimai, tyrimo veiklai. E, ten labai aiškiai numatoma, e, kokių žingsnių tyrėjai privalo imtis. E, kalbama apie proceso garantijas, taip pat kalbama apie balansą tarp tyriamųjų asmenų e, teisių ir prievolių ir tyriejų prievolės ištirti konkretų atvejį. Aišku, siekis e, tikslinti taisyklės visą laiką sveikintinas. Tačiau aš e, taip pat norėjau pabrėžti dar tai, kad Olafo vidinė struktūra yra gera. Kiekviena tyrimo institucija turėtų dirbti labai aiškiai suvokdama savo funkcijas ir kompetencijas. Turi būti labai aišku, kas tyria, e, kokia apimtimi tyria, ką tyria ir kaip keičiamasi informacija. Manau, kad e, susitarus dėl šių dalykų, pagerėtų ir tyrimų kokybė. Keitimasis informacija ir informacijos teikimas priežiūros komitetui ir atsakingam komitetui. 1999 metų susitarimo memorandume jau kalbama apie tai. Ir likščiol tarsi niekada ne, ne, nesusidurta su problemomis keičiantis informaciją. Reglamentas jau yra. Jį galime tobulinti iki begalybės. Tačiau Olaf turi aiškiai žinoti, kokia informacija teikiama komitetui, kalbant apie tris institucijas, tai būtent šis komitetas atsakingas už priežiūrą. Tai ir yra šio komiteto esmė. O mes visada pasirengę bendradarbiauti su jumis ir savo ruoštų jums suteikti visą reikiamą informaciją. Ačiū. Šį darbo tvarkės punktą taip pat baigiame. Ketvirtadienį vėl susitiksime, kalbėsime apie tarp institucinį dialogą. Noriu padėkoti svečiams ir periname prie kito darbo tvarkės punkto. Komisijos nariai noriu padėkoti Jums, kad atėjote. Galite dar likti mūsų salėje, aišku. Na, o dabar e, kitas e, mūsų darbo tvarkės klausimas, e, tai yra specialioji ataskaita. Ir čia mes norime paprašyti galimybę susipažinti su dokumentais. Taip, pirmininkė, iki šiol Aš e, žvelgiau į praeitį ir praeities problemas. Na, o dabar mes kuriame naujus santykius su Olafu ir galiu pasakyti, kad iki šiol patirtis mūsų yra pozityvi. Mes laukiame gero bendradavimą, kol kas dar e, per anksti sakyti viskas puiku. Tačiau nuotaika yra teisinga ir tikimės pagerinti situaciją. Taip pat galiu pasakyti, kad e, jūsų darbo atvarkėje yra Olafo kritika dėl priežiūros komiteto metinės mm, ataskaitos 16 metais. Mes galime pateikti detaliai savo kritiką, yra nuomonių skirtumų, tačiau kai rengiame, rengsime ataskaitą apie šios metus, ji bus paskelbta kitų metų pradžioje, tikiuosi, kad turėsime užsitikrinimą, kad e, mes prieš tai pasiūsime savo ataskaitą Olafui, kad jis turėtų pakomentuoti jį ir Olafo kritiką galbūt išklausysime ir galėsime ją atsižvelgti. Tokia procedūra turbūt būtų geresnė ir paskelbsime ataskaitą gegužės mėnesių, o negu kad mes paskelbėme gegužės mėnesį ataskaitą, Olafas po to Liepos mėnesį pateikė savo kritiką. Kritika dėl Olafo. Vidinis klausimas dėl tai informacijos teikimo komitetas anksčiau teikė, kritikavo Olafą dėl to, kad mes, pra, jeigu prašome informacijos, tai Olafas pats nusprendžia, kokios bylos būtų perduotos mums. Mes manome, kad atranka neturėtų būti daroma Olaf, o pats komitetas turėtų atrinkti ir informacijos poreikį ir užduoti klausimus. Toks Čia labiausiai išskiria nuomonės praeitie ir mes vilėmės, kad galėsime pagerinti procedūrą taip, kaip mums patiktų labiau. Po kelių mėnesių, galbūt šiek tiek vėliau, galėsiu tiksliai papasakoti, kas įvykė bus. Tačiau e, galiu pasakyti, kad dabar esu nusteikęs optimistiškai. Jeigu norite, na, atrodo, kad norite, aš galiu pakalbėti apie kitus e, dalykus. Pirmiausia, Olaf generalinis direktorius teikia pastabą, kad ataskaita yra ankstesnio, o ne naujo komiteto. Taip galbūt ir tiesa, mes 16 metais dar nedirbame, bet mes tikime tiestinumu. Ir kai kurie nariai jau buvo komiteto nariais ir 16 metais. Todėl yra, tai yra testinis darbas mes perdavėme e, ataskaitą institucijoms ir turėsim, turime e, tą ataskaitą ginti. Mm, pateiktas klausimas, kodėl komitetas paprašė vienos bylos 16 metais ir nebuvo patenkinti tą informaciją, kurią gavo. Ankstesniais metais mes prašėme informacijos apie kelias bylas ir pagal dabar tuometinio komiteto informaciją ne vienu atveju nebuvo gautas patenkinamas atsakymas. Praėjusiais metais komitetas parašė tik tai informacijos apie vieną bylą, tai buvo byla Prancūzijoje, jeigu gerai esu informuotas. Tačiau atsakymas taip pat nebuvo patenkinamas komiteto požiūriu, taigi šiuo klausimu situacija nepasikeitė. Klausimas, kodėl komitetas nepritarė tokios imties pasirinkimui, kaip pasiūlė Olafas. Na, mes norime imti patys nustatyti. Jeigu turi ką nors, tai imti nustatai pats, o ne tai, ką nusprendžia Olafas. Čia tiesiog mes manome, kad tai būtų teisingiau. Kodėl prieiga prie 62 bylų susijęs su, su tyrimu trukme yra paminėtas, e, paminėta viename puslapyje tik tai išnašoje. Na, paminėjome tai ir jeigu galėjome paminėti šią informaciją ir tekste, bet paminėta išnašoje, tai mūsų nuomonė nesuremenkina jos reikšmės kaip ten bebūtų, ta informacija paminėta. Galbūt ateityje galime vengti tokių situacijų, nieko nerašyti išnašose, bet nemanome, kad tai yra labai svarbu. Jeigu Olafas įsižeidė dėl to, tai mes apgailestaujame. Bet taip jau yra. Tai yra tiesiog formuluotės klausimas. kai kurios rekomendacijos, e, dėl kurių kreipėmės į Olafą, dėl jautrių bylų, nebuvo sureaguota iš Olafo pusės. Bet e, šiuo atveju negalime kaltinti Olafo, mes prašėme informacijos iš komisijos ir jie atsisakė pateikti tą informaciją. Tai yra kito ligmens klausimas. Galbūt aiškiau tai turėjome išdėsti pranešime. Tai yra ataskaitoje. Toliau. Dėl tyrimo trukmės. Tai nerima keliantis dalykas, tai minima ataskaitoje taip pat. Olaf sako, kad pateikėme jums tiek štai dokumentų. Na, šiuo metu norime pradėti naują dialogą su Olaf dėl bylų tyrimo trukmės. Nes iki šiol ši informacija tokia buvo nepilna. Net mes gauname, aišku, bylų pavadinimus, bet e, neturime visos informacijos, kai sakoma, kad jeigu byla nebaigta dėl trūkstamos informacijos, tai akivaizdu. Bet e, norime žinoti, ko trūksta konkrečiai. Praėjusią savaitę gavome naują formą, ilgą bylų sąrašą, kurios vis dar tyriamos. Mes norėtume sukurti su jumis tokią sistemą, kad geriau žinotume, kodėl viskas užtrunka ir taip toliau. Bet tai yra testinis darbas, apie tai pakalbėsime kitoje ataskaitoje turbūt. Toliau darbo tvarka komitetas teigia, kad jokio darbo sustarimo nereikia. Olafas tuo nėra patenkintas. Pasirodė, kad sustarimas dėl, darba, dėl darbo, kaip jis buvo sformuotas, buvo perteklinės po to, kai buvo pateiktas trijų teisinių tarnybų nuomonė - komisijos, parlamento ir tarybos. Nes tose teisės tarnybų dokumentuose aiškiai pasakyta, kas yra priimtina ir kas nepriimtina. Ir komitetas, komitetas su tuo visiškai sutiko. Be to, mes na, manome, kad reglamentas 883 yra aiškiai suformuotas šią prasme. Bent jau turint geros valios, turėtų būti aišku, šią gerą valią sustiprino ir tų trijų teisinių tarnybų ataskaitos. Ir turint tai galvoje, mes daugiau jokių sustarimų netaikome. Kaip suprantu, Olafas dėl to apgailestauja. Buvome sustikę su tuo, su, dėl to praėjusią savaitę veikia, e, e, einantis direktoriaus pareigas, e, atvyko pas mus ir mes sutarėme dar pagalvoti apie tai. Jeigu situacija būtų geresnė turint darbo sustarimą, tai žinoma, bet pagal praėjusio komiteto narių nuomonę Na, toks sutarimas reiškia apribojimą gauti informaciją, tuomet mes nepasisakome už tokį sustarimą. Bet jeigu rastume patenkinamą sprendimą, tai būtume linkę sutarti. Dėl pagrindinių teisų, manau, kad šis aspektas nebuvo tinkamai išanalizuotas praeitėje ir mes norime jį patirinėti. Tas pats taikytina ir skundams, kurie gaunami OLAF. Vėlgi, priežiūros komitetas apie tai neturi pakankamai informacijos ir mes ir toliau sakome tą patį ataskaitoje. Toliau dėl statistikos. Statistika pateikta gražiamis spalvomis, mums e, viskas aišku. Be to, tai parengta asmens, kurio nuolatinis darbas yra tokią statistiką renkti. Todėl buvome nustebę, kad e, Olafui nepatiko. Bet kaip sakiau, mes kitų metų ataskaitą pasiūsime jums iš anksto Ir jeigu bus kažkokių nesupratimų dėl to, jeigu vėlgi bus kažkokie duomenys pateikti, kurie nėra aišku, tai žinoma, mes būsime pasirengę ją pakeisti. Nes jeigu kažkas yra paskelbiama, tai turi būti visiems aišku, ką tai reiškia. O jeigu ne, neaišku Alofui, tai kažkas čia negerai. Kaip sakiau, tyrimų trukmės rodikliai turi būti patobulinti. disciplininės rekomendacijos. Taigi mes teigiame, kad norėtume būti daugiau informuoti apie tai, negu kad esame dabar informuoti. Toliau dėl imčių ar bylų parinkimo turime sutarti, kad ne Olafas pats turi tai daryti, mes dėl to turėtume sutarti bendrai. Na ir paskutinis dalykas komitetas gavo daugiau kaip 800 puslapių ir e, informacijos apie teismų rekomendacijų ties tolesnius žingsnius. Komitetas mano, kad 850 50 puslapių yra nemenka informacijos kiekis E, tačiau puslapių skaičius nereiškia, kad ta informacija yra gera. Taigi mes norėtume su jumis dar padiskutuoti, kokia informacija mums yra naudinga ir kokia nėra naudinga. Tikiuosi, pirmininkė, nors nesu viškai įstikinęs, kad tikiuosi, kad atsakiau, atsakiau į daugumą Olafo komentarų, bet galite užduoti bet kokius klausimus, pabandysime juos atsakyti. Manchmal fällt sogar mir nichts mehr ein. Danke für, den, ähm, für die Stellungnahme. Kartais ir man e, neteina niekas į galvą. Noriu padėkoti Jums e, už nuomonę ir kreipiuosi į Lasvečią. Žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Man malonu vėl lankytis Jūsų posėdėje. Ar iš tiesų bus labai malonu, tai dar nežinau. Pirmiausia, rimtai kalbant, norėčiau padėkoti pirmininkė priežiūros komitetui už pateiktus paaiškinimus. Man atrodo, pirmą, ką būtina pasakyti, grįžtant prie visų šių klausimų po keletos metų, tai nepamiršti, kad mūsų bendravimas kentėjo dėl nepakankamo komunikavimo visais lygiais. Ne tik vadovų lygių, ne tik darbuotojų lygių, bet iš savo pusės galiu pasakyti ir žinau pirmininkę, kad a, priežiūros komiteto pirmininkas ir komitetas yra įsipareigoję šią sritį sutvarkyti, susėsti ir normaliai apsvarstyti visus tos klausimus, kurie uh, kilo šiandien, kurie įvardyti jūsų ataskaitoje. Nes man reagis dauguma, daugumoje atveju mes paprasčiausiai galėtume visą tai ramiai išspręsti. Ir todėl um, ypač džiaugiuosi jūsų sprendimu pristatyti mums kitos ataskaitos projektą jau, kad galėtume jį taip pataisyti, ištaisyti netikslius faktus, pavyzdžiui. Man patarė, man sakė, kad anksčiau praeitįje mes teikdavome labai daug informacijos ir manėme, kad, tai informa kad pateikėme pakankamai informacijos, tačiau nebūtinai gaudavome a, informacijos apie tai, kas nutiko su mūsų informacija. Todėl aš manau, kad gal reikėtų mums nustatyti geresnį informacijos rautų judėjimą ateityje. Savai mes suprantama, kad klausimas, kurį jūs svarstėte prieš šį darbo tvarkės punktą, buvo išanalizuotas ir jūs kalbėjote apie tai, kokiųgi reikia teisės aktų pakeitimų. Bet dabar komitetas, teisingai ar neteisingai, sako, kad turi būti ne tik pateikiamas prašymas suteikti informacijos, bet ir pagrindžiama, kodėl tokios informacijos reikia. Jeigu pagrindimas nepateikiamas, mes nesuteikiame prieigos prie informacijos. Taip iš komiteto gavome labai daug prašymų per pastarąsią savaitęs e, suteikti informacijos, bet kai kuri informacija yra uh, labai subtiliai, ją atskleidus gali kilti tam tikrų grėsmių. Bet to yra techninės problemos, dėl kurių jūs negalite prieiti prie informacijos. Ir kaip jūs pirmininkė kalbėjote apie informac... prieigą prie informacijos, tai turiu pasakyti, kad jau keletą metų mes vykdome labai ambicingą programą, kuri leis mums pagerinti mūsų informacinių ryšių sistemą, taip vadinama OCM programa, ir galbūt tai padės, nes mes tikrai uh, pageidautume kuo greičiau tą darbą padaryti, bet dabar uh, laipsniškai keičiame pasenusias technologijas naujomis, netaip greitai, kaip mums norėtųsi. Egzistuoja rangovai, subrangovai, uh, kurie dirba tiesiogiai mums prižiūrint. Visgi mes susidūrėme su daug didesnėmis problemomis, negu matėm, manėme. Ir yra labai daug tokių nežinomųjų perkant informacinių technologijų sistemas. O mano prioritetas, prioritetinis uždavinys, kaip galima greičiau visą tai sutvarkyti, kad uh, tų problemų nepaveldėtų naujasis Olofo direktorius, kuris bus paskirtas kitais metais. Bet galiu patikyti jūs dėl vieno, kad tikrai kartais reikalinga apsaugoti prieigą prie tam tikrų dokumentų, bet sistemoje jūs galite surasti visą sąrašą tų dokumentų, kurie surinkti, kuriais jūs galite pasinaudoti dėl visų tų skundų, kad pažeidžiamas pamatinės teisės. Mes komitetui pateikėme skundų sąrašą. Ir e, tame sąraše yra skundai, kuriuos reikia perduoti kitoms institucijoms arba perduoti teisingumo teismui. Netiek daug tokių tiesą pasakius atvejų būna, nes dauguma jų susijęs su pamatinėmis teisėmis. Ir mes ketiname ateityje dirbti toliau. Dėl tyrimo atranko, bylų atrankos ir rimčių. Na, akivaizdu, kad nėra prasmės komitetui analizuoti kiekvieną atvejį ir vargu ar komiteto ištekliai leistų tą padaryti. Todėl mes įsivaizdavome, kad yra sutarta, kokius atveju, kokias bylas galima tiesiog atmesti. Mes neseniai, pavyzdžiui, e, pasirinkome daug daugiau vienos kategorijos bylų ir tikimės, kad tai buvo susiję ir su mūsų nepriklausomumu darbe. Mes, aišku, galime dar kartą panalizuoti pači, pačių atrankos ir rimčių metodologiją, nes problemų tikrai yra. Galų galia turi būti specialiai apmokytas personalas dėl darbo tvarkos. Aš gerai suprantu, kas rūpi komitetui ir dėl ko jis norėtų susitarti. Bet tikriausiai bėda ta, kad mes skirtingai suprantame tą darbo tvarką. Galime susitarti dėl terminų, per kuriuos turi būti perdodami duomenas. Jūs žinote, Teisės aktuose dažnai formuluotės abstrakčios. Pasakoma, kad duomenys reikia perduoti, bet neaišku nei kam, nei per kurį laiką. Taigi, galvojant apie tai, kad ataskaitą reikia parengti greitai, mes pagalvosime, kaip um, galėtume ištaisyti dabartinės spragas. Aš žinau, kad uh, teisės tarnybos bendroje savo nuomonėje taip pat išreiškė įsitikinimą, kad reikia pagalvoti apie informacijos perdavimo kanalus. Nesu tikras, ar aš kaip uh, laikinai einantis Olafo direktoriaus pareigas galėčiau pasirašyti tokį dokumentą, nes tu, be, jeigu aišku visais pritartų, aš galėčiau pasirašyti. Tačiau būkime realistais. Pirmiausia, mums reikia susitarti dėl a, to pirmojo varianto, o jau tada, kai atsiras nuolatos dirbantis direktorius, jisai galės gana greitai pasirašyti dokumentą. Tiesą pasakius, svarbiausia, kad mes vadovautumėmės sveikų protų ir galvotume apie pragmatinį, kaip pragmatiškai veikti. Dabar dėl teisminės priežiūros. Yra tam tikras tam tikra linija, kurios šiuo atveju nereikėtų peržiūrėti. Ir um, prokuratūra bandė įsiaiškinti kai kuriais atvejais, kas vyksta toliau, bet mes ne visada manome, kad yra naudinga toliau domėtis bylos baigti e, likimu, todėl kad dažnai mums nepateikia išsamios informacijos. Ir e, kita vertus, e, tai, kas nutiko teismuose, taip pat, ko gero, nėra taip labai aktualu, todėl kad mes niekada negalėsime gauti šimtų procentų visų duomenų. Pone pirmininkė, praėjusią savaitę, pavyzdžiui, susilaukėme didžiulio dėmesio Rumunijoje. Ten buvo pateikti kaltinimai labai žymiam politikui, mes e, nusintėme tam tikrą ataskaitą polici... E, Rumunijos vyriausybei, mes atlikome tam tikrą tyrimą ir e, atlikus tyrimą mes perdavėme informaciją Rumunijos atitinkamom teisminėm institucijom. Rumunijos vyriausybė pažadėjo gražinti 21 milijoną eurų. Ir mano spaudos tarnyba sakė, kad šią žinutę domėjosi per dieną tris kartus daugiau žmonių negu visomis su mūsų darbu susijusiomis žinutėmis anks visą mėnesį. Tai, tai rodo ką? Tai rodo, kad mes galime šaunių rezultatų kartas nuo karto pasiekti, tiek e, prižiūrėdami, kaip panaudojamos lėšos, tiek e, kontroliuodami, kaip jos išleidžiamos ir nebejotina, kad tokių bylų atveju mes e, labai rimtai užsijėme tyrimų, daug rimčiau negu, sakysime, mažesnių apimčių bylose. Ir dar pirmininkė, labai svarbu nepamiršti štai ko, e, kaip yra užbaigiamos tyrimas Gal aš netiksliai atsimenu, tai raštu išteisysiu, bet man atrodo, kad maždaug 50 procentų mūsų gautos informacijos yra atmeta, atmetama, todėl kad tai nekompetitinga. Ir todėl, aišku, galima galvoti, ar teisingą sprendimą mes tokiu atveju priimame, atmesdami informaciją, bet dažniausiai matosi. Yra to, maždaug apie šimtas atvejų, kai mes be didesnės, didesnio kruopštesnio įvertinimo imamės tyrimo. Nes visiškai akivaizdu, kad pagal kriterijus bylą, tyrimą galima pradėti. O labai dažnai mes turime domėtis papildomomis detalėmis, kad įsiaiškintume, ar tenkinami visi kriterijai. Taigi, kaip matote, gana ilgai užtrunka visas tas parengiamasis laikotarpis, o mūsų ištekliai yra riboti. Mes netiek daug turime tyriejų, nes tyriejų <clears throat> darbą apsunkimina tai, kad reikia mokėti vieną ar kitą kalbą ir taip toliau ir panašiai. Bet mes galime susėsti ir pasvarstyti, kaip būtų geriausia elgtis ateityje ir kokios informacijos reikėtų komitetui. Aš nežinau, ar jūs norėtumėt patikrinti tūkstančios dokumentų, kuriuose išdėstota atvejo esmė ir pagrindžiamas sprendimas nepradėti tyrimo dėl jo. Nežinau, ar jūsų išteklių tokie dideli, kad jūs galėtumėt visą tai išnaudo, išanalizuoti. Ir mes tengiamės visada vadovautis tokiu pragmatišku požiūriu. Aišku, galime svarstyti šios reikalus, labai tikiuosi, kad mes konstruktyviai pasikalbėsime ateitie. O baigiant, ponia pirmininkė, noriu pasakyti, kad abi pusės man rengias, visos pusės yra įsipareigojusios ir pagėdauja patobulinti mūsų tarpusavę bendravimą. Ir jeigu aš liksiu poste ilgesnį laiką, vadovausiu Olafui toliau, aš tikrai pasistengsiu tai padaryti. Tai Gera žinia, ačiū. Noriu pasitikslinti du skaičius e, dėl bylų valdymo sistemos. Ar tiesa 9 milijonai ir jums reikia dar 5 milijonų? Ir e, antras klausimas, kiek kainavo vertinimo ataskaita? Uh, thank you, Madam Chairman. Ačiū, ponia pirmininkė. 9 milijonai yra maždaug teisinga suma. 5 milijonai yra išmislas Aš nežinau. Toks atsakymas būtų. Ir negaliu pateikti atsakingo atsakymo, kiek kainuos dar pinigų. Dėl tyrimo, kokį tyrimą jūs turėjote galvoje? Ve, vertinimo tyrimas. Kalbėtoja kalba be mikrofono. Ja, genau. Ja, genau. So, uh, sorry, excuse me. Atsiprašau, ponia pirmininkė. Mažiau negu 400 tūkstančių, bet tikslaus skaičiaus neturiu, galėsime atsiųsti jums informaciją elektroniniu paštu. Nuostabu, tačiau įtraukite visą informaciją, todėl kad būtų ir renginių, nes mums tikrai įdomu viskas. Ir dėkoju jau už tai, kad pateiksite visą informaciją raštu. No, I can, I can... Ponas Mulderis, aš tik tai galiu patvirtinti tai, ką laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas pasakė. Dėl priežiūros komiteto buveinės answer to your first question. To... Pirmiausia, turiu pasakyti, kad mes pasiryžę palaikyti gerus darbo santykius ar sustarimo dėka ar ne, pamatysime, bet mes pasirengę gerinti mūsų santykius ir siekti, kad abi pusės geriau galėtų dirbti savo darbą. Kaip toliau, sekretoriato perkeliamas į PMO. E E, galiu pasakyti, kad ne visi e, yra tuo patenkinti, esame kitoje pastato dalyje, tai nėra svarbiausia. Mes taip pat e, skirti nuo informacijos srauto, o įrengti patalpas dar nebaigta, neturime posėdžių salės, viskas yra gana primityvų. Jau daugiau kaip pusę metų praėjo po tik pačio persikėlimo bet jau veiksmas padarytas, jis įrašytas teisės akte, kad mes turime būti ne Olafo būstinėje. Tiesiog baigėme paskutinius darbus, rengiant sistemą, kuri sugražintų e, informacijos rautą, gausime specialų kabelį, nutiesime iš Olafo naujų patalpų ir turėsime prieigą prie Olaf tinklo kaip ir anksčiau, bet tai reiškia, kad pusę metų mes to neturėjome. Ir ne visi buvo labai laimingi dėl to persikraustimo, bet tai jau padaryta ir dabar turime prisitaikyti prie aplinkybių ir siekti sėkmingų rezultatų, bet svarbiausias nusiskundimas būtų toks, kad sekretariatas PMO pastate reiškia, kad jis yra keistoje e, organizacijoje. Tai yra e, administracija užsiimanti atlyginimais, e, algų lapeliais, pensijomis. Ir jeigu nori pasikalbėti su žmonėmis, kurie dirba panašų darbą, tai geriau buvo tai padaryti Olafe, o dabar taip nėra galvojame apie kitas komisijos patalpas, galbūt tai padėtų pagerinti mūsų padėtį, bet dabar žinome, kad jeigu reikėtų tai daryti, tai reikėtų keisti teisės aktus, tai aišku našta. Ir daug kas, tai aišku, priklausys nuo naujo generalinio direktoriaus. Šiuo metu gyvename pagal turimus išteklius. Bet tai nėra visiškai nekvalifikuotina sėkmė. Ja, das ist natürlich auch eine der Schwächen der Tai yra viena iš Olafo reglamento spragų, todėl kad mes tarsi um, teisės akto nuostatas turim pritaikyti konkrečiam asmeniui. Manau, kad EPO reglamentas daug geresnis, o mes uh, kaip e, finansų kontrolės institucija dabar niekaip nesugebame sukurti tokios tarnybos, e, kuri dirba gerai. E, tai eilėje jau laukia teising... kolegos iš teisingumo srities ir jei panagrinėsime, ką įsitvirtinęs EPO reglamentas, Tai čia pamatysime daug niuansų. Vieni dalykai e, e, labiau tinka e, teisės ekspertams, kiti biudžeto kolegoms. Tačiau viso to nerandame Olafo reglamente. Tikrai Idėjų yra nemažai, galime dirbti, dirbti ir toliau. Šį darbo tvarkės punktą baigiame. Noriu padėkoti e, Olofo priežiūros komiteto e, atstovams, kolegoms. O dabar perėsime prie 15 darbo tvarkės punkto audito rūmų specialioji ataskaita, e, žuvinkysės kontrolė, pranešėjas panas Jokom Čeleris, o ponia Vojcekovski e, paskutinį kartą jau dabar suteiksiu žodį paskutiniuoju darbo tvarkės klausimu. Prašau. Much, Madam President. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau trumpai pristatyti mūsų dar vieną ataskaitą, kuri pavadinta ES žuvininkystės kontrolę reikia daugiau pastangų. Kaip žinote, bendrosios žuvininkystės politikos tikslas yra užtikrinti, kad žuvies ištekliai ir žvejybos sektoriai būtų tvarūs per ilgą laikotarpį. Daug išteklių yra išvejojama, todėl reikia ir toliau dėti pastangas, kad būtų veiksmingai e, valdomi ištekliai. Mūsų audito klausimas buvo toks ar ES turi veiksmingą žuvinkystės kontrolės sistemą. Atsakymas į šį klausimą. Atsakymo šį klausimą dar nėra. Galiu pasakyti, kad pagal mūsų audito rezultatus esame kelio pusiaukelėje. Einame teisinga kryptimi, nes nuo praėjus, po, po ankstesnio mūsų audito 7 metais pažanga yra matoma, dėgiant kontrolės sistemą, pastarį dešimtmetį pažanga padaryta, bet valstybės narės dar ne iki galo įdėgė kontrolės reglamentus ir kai kurias reglamentų nuostatas. Jas reikia pakoreguoti. Kokie svarbiausi rezultatai audito? Pirmiausia, svarbiausias rezultatas yra informacija apie laivynus. E, kad būtų veiksminga kontrolė, reikia patikimos informacijos apie laivynus. Nustatėme, kad valstybės narėse, tai, kuriuose lankėmės, bet mes lankėmės keturiose valstybės narėse, kurios turi didžiausios žvejininkystės sektorių, tai yra Prancūzija, Ispanija, Italija ir Junktinė karalystė. Taigi jos pakankamai netikrino duomenų apie savo uostus, apie laivų pajėgumus registre keturiose valstybės narėse, kurios apsilankėme, jos nepatikrino tonažo e, žvejybos laivų o dvi iš jų dar netliko būtino variklių galios patikrinimo. Taip pat radome pakankamai netitikimų tarp uh, registrose įrašytų uh, laivų detalių ir detalių kitose dokumentuose. Tiek apie laivynus. Toliau kitas rezultatas E, valdymo priemonės. Apskritai valstybės narės gerai įgyvendina valdymo priemonės, jos naudoja laivų stebėsino sistemas, satelitinės sistemas. Tai veikia gerai, bet 89 procentai ES laivynų nebuvo stebimi tomis sistemomis. Aišku, kad nestebimi mažesni laivai, tie 11 procentų laivų, tai būtų e, didžiausia laimikį pagalantis žvėjai, e, tai yra laivai. Bet e, svarbi problema yra tai, kad 89 procentai mažesnių laivų nėra stebimi. Kitas audito rezultatas buvo susijęs su kvotų paskirstimu. Varsijos narės, kuriuose lankėmės, lankėmės, sugebėjo neblogai panaudoti kvotas, bet kai valstybės narės gamintojų organizacijoms leido valdyti kvotų paskirstimą, jos ne visada žinojo, kokius kriterijus naudoti, paskirstant kvotas. E, na, čia trūksta skaidrumo, dėl ko padidėja pavojus, kad tam tikrų ekonomikos operatorių interesai tenkinami kitų sąskaitą. Ir dar vienas rezultatas e, žuvinkystės duomenys. Žuvinkystės veiklos duomenys renkami pagal kontrolės e, reglamentą. Nepakankamai tie duomenys išsamus ir patikimi valstybės narius, valstybės narių duomenų patikrinimo procesai nepakankami ir be to yra nemenkų skirtumų tarp sugautų žuvų kiekių, kurios teikia valstybės narės ir komisijos teikiamų duomenų. Tarp e, deklaruotų iškrovimų ir e, duomenų apie pardavimus. Kita svarbi problema - inspektavimo ir sankcijų sistema. mes nustatėme, kad reikalavimas sėti sankcijas su ekonominės naudos gavėjų sistemingai buvo pabrėžiama Ispanijoje, Škotijoje buvo sistemingai taikoma, keliais atvejais buvo nuspręsta dėl baudų skirimo. Italija ir Prancūzija praktikoje šios nuostatos nebuvo nuosekliai taikomos. FOT 48 ataskaitos puslapyje pateikėme informaciją apie inspektavimo veiklą, kur rodoma, kad e, inspektavimas buvo aktyvus. Notavimo metai buvo 3 nuo 2014, nuo 13 iki 2015 metų. Ir Ispanijoje atlikta daugiau kaip 3000 inspektavimų, Prancūzijoje daugiau kaip 40 tūkstančių, Italijoje 18 tūkstančių, Nekralystėje 16 tūkstančių. Inspektoriai nustatė daug pažeidimų, pavyzdžiui, Ispanijoje 4700 pažeidimų, Italijoje 3500. Tai rodo, kad inspektavimas yra rimtas ir skirtas tam, kad būtų rasti tie pažeidimai. Tačiau problema yra sankcijos, nes buvo daug atvejų nustatyta, kuomet laivai buvo nubausti penkis kartus per trejus metus ir jie vis tiek e, tęsė tą neteisėtą praktiką. Tai rodo, kad sankcijų sistema nėra veiksminga. ir ją reikia gerinti. Tokie būtų mūsų svarbiausi audito rezultatai. Na ir pagrindinės rekomendacijos, kurias mes siūlome, yra pavyzdžiui, kai kalbam apie sankcijas, reikia skirti atgrasančias sankcijas, ypač už pakartotinius nusižengimus, e, taškų sistemą ne iki galo įgyvendinama, siūlome sistemą, kaip keistis duomenimis apie pažeidimus ir sankcijas. Jeigu kalbėsime apie žuvininkystės duomenis, tai reikia gerinti duomenų patikrinimą, ypač mažų laivų atveju sukurti informacijos sistemą, keistis duomenimis tarp valstybių narių, pro, propaguoti elektroninę deklaravimo sistemą mažiems laivams. Dėl valdymo priemonių, tai reikia informuoti komisiją apie e, kvotų skirstimo sistemą ir siūlyti alternatyvą lokalizacijos sistemą mažiems laivams. Dėl informacijos apie laivynus reikia sukurti procedūrą, kaip patikrinti informaciją apie laivynų registrus ir pasiūlyti taisyklės, kaip patikrinti laivų tonažą ir variklių galę. Noriu padėkoti ponui Celeriui, kuris yra jūsų komiteto pranešėjas, nes jo darbo dokumente e, jis teigia pritaręs mūsų rekomendacijoms ir kartais sustiprina netgi mūsų rekomendacijos. Taigi ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę dabar pristatyti Jums šią ataskaitą. Manau, kad ji yra svarbi toliau stiprinant žuvinkystės kontrolės sistemą Europos Sąjungoje. Labai ačiū. Dabar žodis kolegai Celer. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti ponui Valtsakovskijui ir auditorumo kolegoms už specialiosios ataskaitos parengimą apie žuvininkystės partnerystės susitarimo e, efektyvumą, taip pat bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimą valstybėse narėse. Deja, Mm, turime pripažinti, kad audito rūmų nustatyti trūkumai nepanaikina ir mūsų nuogastavimų, kad dar daug ką šioje srityje gali, e, tiesiog privalu nuveikti, todėl kad žuvis yra Vienas mėgiamiausių maisto produktų labai mėgiama, tačiau žuvų ištekliai mašta, reikia tausiai vartoti išteklius. Todėl labai svarbu ir gerai, kad e, audit rūmai daug dėmesio skyrė valstybių narių e, laivyno pajėgumui ir informacijos apie laivus laivyno registre e, tikslumui. 93 procentai visų žuvų veislių viduržemio jūros regione e, grėsia išnykti ir jei nieko nekeisime, tai viduržemio jūra e, ateities kartoms e, bus palikta kaip jūra, kurioje plaukios galbūt jūrų ešeriai ir plastikiniai maišeliai. Ponas Vaicekovskis e, kalbėjo apie konkrečius skaičius, kalbėjo apie laivų stebėsenos sistemą tik 11 procentų audito apėmė šią sritį, o 89 procentai visų laivų nekontroliuojami gaudo žuvį ir neregistruoja e, savo laimikio. Manau, kad e, čia taip pat turėtume siekti visą apimančios kontrolės. Ponas Vaisekovskis kalbėjo apie tai, kad teikiami duomenys skirtingi, e, duomenų bazės skiriasi. Kartais e, e, pateikiami duomenys apie laivyno mm, pajėgumą, tačiau nepateikiama informacija apie techninius laivų duomenis, taip pat neišskiriama neregistruojamos e, e, sužvejotos kvotos. Todėl negalime matyti, e, ar to lygiai pasiskirsto žvejybos pajėgumai ir ar kokia nors sritis ar kokia nors žuvų veislė e, negresia išnykti. Jei visgi nesimsime konkrečių žingsnių, tai generalinio marę direktoriato darbuotojai greitų metų galės rūpintis e, vandenų augalais, o ne um, žuvimis. Jo labiau, kad panašu, kad ir laisvalaikio žvejyba e, klesti ir kelia dar didesnę grėsmę žuvų ištekliams. Mes puikiai žinome, kad e, tvari jūrų ekosistema yra svarbi ir žuvų išlikimui. Panagrinėjęs audito rūmų ataskaitą, leidžiu savo prašyti, kad laivų stebėjimo sistema būtų išplėsta ne tik dideliems laivams, tačiau ir mažesniems, kurių uh, E, ilgis yra 12-15 metrų. Aš e, manau, kad e, mažesni laivai, aišku, galėtų instaliuoti e, tinkamas informacinės technologijas, tačiau kaip rusų, rusai sako, e, daviriai nuo praviriai, pasitikėk, bet patikrink. E, taigi ir mes tarsi galėtume pasitikėti mažesnių laivų savininkais, tačiau privalome juos kontroliuoti. Taip pat turime siekti, kad teikiami duomenys neliktų tik elektroninėme formate, reikia juos kažkur archivuoti ir būtina e, siekti, kad kitose ataskaitose būtų patikrinti ir trumpesni laivai. Reikia įtraukti atsakingas agentūras, likščiol to nebuvo padaryta. Manau, kad galėtume uh, ieškoti būdo, kaip tai padaryti palaipsniui. Galėtume tartis dėl finansavimo priemonių, kad trumpesni nei dešimties metrų laivai taip pat patektų į kontrolės reglamento taikymo sritį. Peržiūrint žuvininkystės kontrolės reglamentą, labai svarbu susitarti dėl konkrečių skaičių ir kontrolės apimties. Taip pat turime siekti, kad valstybės narės taip ir įgyvendintų reglamentą, kaip jis to reikalauja, nes jokio lankstumo čia būti negali. Jo labiau, kad ES 2020 strategija daug kalbama apie e, tausų žuvų išteklių naudojimą ir e, negalime toleruoti tokių atvejų, kai e, žvejyba nėra tausi, negalime užmerkti akių prieš tokius atvejus, turime imtis konkrečių priemonių. Dar kartą noriu mm, išsakyti padėko žodžius e, kolegoms iš audito rūmų ir labai tikiuosi, kad komisija imsis žingsnių, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų ir tai darys nuosekliai. Taip pat tikiuosi, kad bus atsižvelgta į šios ataskaitos rekomendacijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Na jau įprasta, kad prieš suteikiant žodį komisijai biudžeto kontrolės komitete pasisako ponia Jola Sender. Nepanašu, kad Mano pirmininkas nepasitikėjo manimi. Na kągi, bet kuriuo atveju jūs abu galėsit pasisakyti, jeigu komisijai liks mažiau laiko, na tai komisijai teks pasistengti. Pirmiausia, ponia Aljola. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, kada perskaičiau visas pastabas, norėjau pasisakyti, bet jie turėjo išvykti. Turiu pasakyti, kad tikrai ponas Mesko, kaip jau sakiau, yra šešėlinis pranešėjas, negalėjo dalyvauti, nes turi būti kitur. Todėl man tai patikėta, noriu padėkoti ponui Zelleriui ir ponui Vaičiakovskijui už specialiosios ataskaitos pristatymą. Na taip, mes sutarėme, kad po 2009 metų reikia reformuoti bendrąją žuvininkystės kontrolės sistemą. Ir dėja, mes netkreipėme tada dėmesio į tokį veiksnį kaip klimato kaita ir jos poveikis pakrantams bei žvejybai kaip o tokiai. Žvejyba vis dar labai svarbę ekonominės, ekonominio gyvenimo dalį ES sudaro. Ir ponas Celeris apie tai kalbėjo. Todėl reikia ieškoti pusiausvyros tarp žvejybos veiklos ir išteklių būklės bei aplinkosaugos reikalavimų tenkinimo. Savime suprantama, kad būtina atsižvelgti ir į tvarumo reikalavimus bei apsaugoti išteklius. Žinant, kokia yra bendra kontrolės padėtis žuvininkystės sektorė, dera tik priminti, kad e, taip galioja kontrolės reglamentas. Bet įvairiose valstybėse narėse atitinkamos administracinės įstaigos skirtingai taiko tą reglamentą, nes už reglamento įgyvendinimą atsako nacionalinės institucijos. Toliau keitimasis duomenimis ir gera patirtimi. Apie tai kalbėjo ir audito rūmai. Aš manau, kad tikrai būtina užtikrinti darbą, būtina užtikrinti, kad duomenys yra patikimi. Na, kalbant apie kitus dalykus, tai būtina užtikrinti, kad galėtume kontroliuoti ir tuos, stebėti ir tuos laivus, kurie yra virš 15, ilgesni nei 15 metrų. Bet labai problemiška kontroliuoti laivelius, kurių ilgis mažesnis nei 12 metrų, o jie labai plačiai naudojami periferiniuose žvejybos rajonuose. Bet stebėsena turi būti vienodai taikoma, nepriklausomai nuo laivo ar laivelio ilgio. Dabar dėl sankcijų. Taip, sankcijos irgi nevienodai skiriamos. Todėl atsiranda iškreipimai tarp valstybių narių. Auditorumo ataskaita atskleidė, kiek daug problemų šioje srityje ūkio subjektai veikia nevienodomis sąlygomis. Toliau taškų sistema. Ji remiasi tam tikra logika ir taškai. Tai tiesiog pirmas žingsnis link sankcijų pagal kontrolės reglamentą. Bet reikėtų visą tai sutvarkyti taip, kad veiktų efektyviai taškų sistema ir kad vienodai būtų taikoma visose valstybėse narėse. Ir paskutinis dalykas - neteisėta žvejyba. Ji kuo toliau, tuo labiau kelia susirūpinimą. Ir ne tik ES laivynas žvejoja neteisėtai. Pramoniniu būdu žvejoja trečiųjų šalių laivynai ir NATO šalis, su kuriamis turime sudarę dvi šalius susitarimus. Nėra užtikrintas visiškas skaidrumas santykiuose su trečiosiomis šalimis. Ir vieną iš tokių šalių galiu paminėti. Vieną iš tokių susitarimų galiu paminėti. Tai yra ES ir Mauritanijos susitarimas žuvininkystės srityje. Todėl praktiškai konkuruoti su trečiosiomis šalimis yra labai sudėtinga, nes pavyzdžiui, Japonija ir Kinija žvejoja pramoniniu būdu, nesilaiko jokių taisyklių, nevykdo jokios kontrolės ir netaiko jokių ekonominių sankcijų. Maničiau, kad audito rūmai neturėtų pamiršti šito. Nežinome, ne, negalime susidaryti platesnių viso sektoriaus vaizdo. Todėl kyla pavojus, kad gali būti per griežtai <clears throat> reguliuojama žvejyba vykdoma ES valstybių narių vėliamomis plaukiojančių laivų ir nukentės jų konkurencingumo galimybė. Todėl turime galvoti, ką padaryti. Ir noriu padėkoti baigdama audito rūmams. Ir būtų gerai, kad būtų kitą kartą atsižvelgta į visus aspektus. Tai svarbu nes turime žinoti, kokia yra tikroji padėtis. O ne tik kalbėti apie kontrolės reglamentų įgyvendinimą. Ir ypač tai pasakytina apie Europinį sąjungą įvykdomą kontrolę. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Kaip ponė Ajala sakė, taip ir aš noriu padėkoti ir pranešėjai bei audito rūmams. Noriu paklausti pono Celerio. Susipažinau su pranešimo projektu ir nežinau, ar įvyko nesąmoninga ar sąmoninga klaida. Pirmoje dalyje sakoma, kad Europos parlamentas rekomenduoja tokius dalykus. Ir toliau kalbama apie tai, kad norint užtikrinti geresnį tikslumą informacijos, reikia imtis priemonių iki 18 metų, bet aš manau, kad 18 jau čia pat, o šiandien lapkričio 21. Na, nežinau, kokio tipo tai klaida, bet netgi jeigu mes bandytume visą tai padaryti šiais metais, nemanau, ar sugebėsime visgi dar šiais metais viską atlikti. Dar taip pat norėčiau žinoti, apie kokius terminus kalbame, kada bus peržiūrėtas kontrolės reglamentas. Pranešėjas savo pranešimo projekte nurodo, kad iš dalies komisija tik tais pritarė auditorumų rekomendacijoms. jeigu bus peržiūriamas kontrolės reglamentas, tai reikės pradėti viešas konsultacijas su sektoriumi, reikės atlikti poveikio vertinimo tyrimo, nepanašu, kad komisija to norėtų. Ačiū. Na dabar komisija. Na visada kyla klausimas, kasgi atstovauja komisijai. Matau, kad kažkas jau pasirengęs atsakyti komisijos vardu. Puiku. Ačiū, labas vakaras visiems. Esu Frančeska ir atstovauju Marė generaliniam direktoratoj. Noriu padėkoti audito rūmams dar kartą Mes susitikome per pasiruošius mėnesius ne vieną kartą rengiant šią auditorumo ataskaitę. Taip pat noriu padėkoti ponui Pisicarui, kad jis parengė labai sąžiningą ataskaitą. Specialiųjų ataskaitą pateikia tikrai tikslę padėties analizę. ir a, remiasi valstybių narių atliktų auditų duomenėmis. Aišku, viskas priklauso nuo to, kokios valstybės ir narės buvo audituotos ir kiek jų buvo audituojama. Vienai par kitaip ir bėgant metams nemažai padaryta. Aišku, būtina siekti tolesnės pažangos tam tikrose srityse. Ir vienas iš tų Ir ten svarbių klausimų yra kontrolės klausimas, kuris turi sudaryti ES žuvininkystės politikos pagrindą. Bet aš noriu atkreipti jūsų dėmesį kitą dalyką. Visos valstybės narės nuolatos tobulina savo sistemas, be kita ko dėka ir komisijos darbo. Mes jau galėjome išanalizuota veiklos rytis ir audituotose ir neaudituotose valstybėse ir pamatėme, kad jos imasi priemonių trūkumams ištaisyti. Taigi visa tai yra nuolatos vykstantis procesas, nes reglamentą būtina labai skrupulingai įgyvendinti. O kontrolės reglamentas, kaip jau buvo minėta, netenkina mūsų įvairiuose srityse, nes e, jis negali pateikti sprendimų tų problemų, kurios susijusios apskritai su žvejybos laivyno. Na, kad ir labai sudėtinga spręsti mažųjų laivų problemą. Nepakankamai vykdoma stebėsena Ir e, todėl komisijos buvo paprašyta paaiškinti, kaip turi veikti kontrolės reglamentas. O komisija e, sobejojo tiesiog e, kai kuriomis rekomendacijomis dėl labai paprastų priežasčių. Nes dar iki šiol negalėjo atlikti reglamento peržiūros, kaip to reikalauja darbo planai. Visgi, birželio mėnesį kontrolės reglamento peržiūros procesas prasidėjo ir dabar yra vykdomas poveikio vertinimo tyrimas, kurį būtina atlikti, norint pateikti pasiūlymą dėl naujo reglamento projekto. Ir pagal mūsų naujausius darbo planus mes tikimės, kad peržiūrėtas kontrolės reglamentas bus pateiktas iki kitų metų balandžio mėnesio. Bet mes turime labai kruopšiai viską apgalvoti. Rengdami naujos redakcijos kontrolės reglamento tekstą turime galvoti, e, kaip ką padaryti. Todėl audito ataskaitos yra itin naudingos. Dabar išvados ypač dėl variklių galios, stebėsenos, sugavimų duomenų patikimumo. Visi duomenys susijęs su įvardintomis sritimis bus atskirai analizuojama ir mes žiūrėsime, kaip patobulinti jų rinkimą naujajame kontrolės reglamente, bet niekada nepasiksime tobulybės. Ir dar štai, ką noriu e, pasakyti. Komisija naudojasi labai įvairiais šaltiniais ir ištekliais ir daug dėmesio skiria tam, kad valstybės narės įgyvendintų bendrai sutartas priemonės. Mes neketiname tokios pozicijos atsisakyti ateityje. Labai ačiū. Ar ponas Vaičiakovskis dar nori pasisakyti? I, I, I like my... Labai trumpai ir kalbėsiu gimtają kalbą. E, Dėkoju, ponia pirmininkė, dar kartą. Noriu padėkoti komisijos atstoviai Komisija e, glaučiai bendradarbiavo e, rengiant e, šią ataskaitą, jos požiūris yra sveikintinas ir mes Tikimės, kad komisija vadovausis mūsų rekomendacijomis, kurdama naujus pasiūlymus, kaip patobulinti žuvininkystės kontrolę. Buvo surinkta spados konferencija, taip pat buvome susitikę su išorės partneriais, su žuvininkystės e, pramonės atstovais, su e, gamtos saugos organizacijų atstovais ir mes visi e, sutarėme, kad situacija dabartinė mūsų netenkina, turime stiprinti kontrolę Ir e, turime ieškoti tokios sistemos, kuri būtų priimtina visiems. Noriu padėkoti poniai Ajalai Sender, e, ponui Salafrankai, e, kurie drąsino mus, nes iš ties situacija tokia, kad ES žvėjai traktuojami nevienodai. Tuo tarpu jie E, turėtų turėti lygias teises, turėtų e, galėti konkuruoti visoje ES vienodai, dirbti vadovaujantis tais pačiais principais. Pane Jala Sender kalbėjo apie trečiųjų šalių e, žvejybą, mūsų ataskaita ir auditas to neapėmė. Manau, kad čia iniciatyvos galėtų imtis komisija, būtų galima išnagrinėti šią problemą, to ta nere, nelegali žuvininkystė ES vandenyse, kur visi e, atliekama trečiųjų šalių, manau, kad komisija galėtų imtis tam tikrų žingsnių. Aš tikiu, kad kuriant bendrą ES žavininkystės politiką labai svarbi veiksminga kontrolė. E, jo labiau, kad svarbu stengtis dėl tų išteklių, kurių per daug nėra. Ačiū, kolega Celer. Ačiū, ponia pirmininkė. Pasikartosiu, pasitikėjimo negana būtina kontrolė priešingų atvejų tapsime jogdariais. Audito rūmai pateikė savo rekomendacijas, yra ir kitų ataskaitų ir tikrai dabar atėjo laikas, kad kažkas įvyktų. Uh, O atsakant į kolegos e, Salafrankos klausimą, turiu pasakyti, kad spalio mėnesį darbinis dokumentas buvo parengtas ir tikriausiai žinote, kad kai kuriuoms priemonėms prireikia laiko. E, valstybės narės e, jau da, turės būti įgyvendinusios reglamentą 2018 metų pabaigoje, todėl ir parinkau tuos skaičius 18 ir 19 metai. Mums tie laiko terminai yra labai aiškus, aišku, kiek trunka auditas ir kontrolė, todėl e, numatytas ir kitas skaičius 2020 metai leidau savo šiame darbinėme dokumente pateikti konkrečius skaičius, nes priešingo atveju, nespaudžiant laikui, e, taip ir nepajudėsime iš mirties taško. Ir e, žvėjai, žvėjos kaip žvejoja, o kažkada ateis toks laikas, kai jau vandenyse nebeplaukios jokia žuvis, kaip minėjau. Kolegė Ajala Sender kalbėjo apie galimybę kontroliuoti trečiųjų šalių laivus, ypač tais atvejais, kai žvejojama nelegaliai. Manau, kad čia galėtume e, naudoti paprastas priemonės. E, deja, situacija tokia, kad mes kontroliuojame 11 procentų visų žvejojančių laivų ir tie laivai yra legaliai žvejojantis laivai. Tuo tarpu e, apie 80 e, kažkeli procentai laivų lieka nekontroliuoti. Ir tai yra pati didžiausia problema. Ir kalbant apie trečiųjų šalių nelegalę žvejybą, taip pat nelegaliai žvejojančių laivų mes tiesiog negalime patikrinti ir kontroliuoti. Pana Salafrank. Ačiū. Labai Trumpai noriu padėkoti ponui Celer už baigiamuosius žodžius. Svarbu tai, ką jūs kalbėjote. Aš tikrai daugam pritariu. Valstybės narės dabar turi imtis konkrečių žingsnių, imtis konkrečių priemonių kad mums pavyktų iki 2018 metų pasiekti apčiuopiamų rezultatų, nes daug ką galima padaryti vadovaujantis egzistuojančiais teisės aktais. Nebūtinai teisės akto tekstas turi būti suformuoluotas kažkaip labai griežtai. Ir mes tiesiog turime daryti tai, kas jau dabar yra mūsų pareigos būtų gerai, jei tvariai ir tausiai kalbėtume nuolat šiomis temomis e, žuvininkystė ir kaimo vietovų plėtra yra be galo svarbios temos, kurios visai nėra abstrakčios, jos yra labai konkrečios ir susijusios su nuolatiniais e, biudžeto išteklių panaudojimais. Baigiame posėdį. E, kitą ketvirtadienį, tiksliau tenantį ketvirtadienį e, vyks uždaras posėdis e, rengiantis e, daryboms dėl Olafo reglamento. Kiekvienas, kas nori, gali atvykti, neprivalo pasisakyti, tačiau esate kviečiami tai padaryti. O dabar posėdis baigiamas.